Ja, kolegin, kolegin. Kolegos. Sind ja schon einige. Labadiena. Gal galėtumėm pradėti posėdį. Noriu pasveikinti visus susirinkus čia. Šiandien gavote darbo atvarkę ir negavau jokių prašymų pakeisti ją. Aš iš savo pusės irgi nieko nenoriu pasiūlyti. Ir dabar mes galim skirti visą posėdžio laiką gilioms diskusijoms. Kaip pirmininkas neturiu jokių ypatingų pranešimų, gavote posėdžių protokolus. Jeigu neturite jokių komentarų, galime protokolus patvirtinti ir perėti prie ketvirto punkto - energijos efektyvumas 2004. Äh, ein Gespräch noch Turime svarstyti dvi šios direktyvos dalis. Pirmiausia, įvertinti poveikį e, remdamiesi atsakymais į komisiją išduotus klausimus. Ir šio darbo turkis punktų kalbės e, ponas Juvit. Jis e, galės mums suteikti išsame informaciją šiais klausimais, o antrojo dalyje tikslingai vieną klausimą aptarsime su ekspertais, nes tai buvome susitarę. Jeigu neprieštaraujate, tuomet e, suteiksiu ponui Hotsinui pirmajam žodį, kad e, jis pasakytų keletą įžanginių minčių, e, mums pristatytų, po to galėtume užduoti klausimus ir diskutuoti, neprieštaraujate, tuomet taip ir elgsimės. Prašau, ponė jums žodis. Ačiū pirmininkė. Nemanau, kad būtų verta dar kartą kalbėti apie kontekstą. Jei kalbėtume apie poveikio vertinimą, tai būtų gerai tiesiog apibendrinti e, to vertinimo rezultatus. Mes išnagrinėjome visą eilę skirtingų galimų priemonių sumažinti skirtumą egzistuojantį tarp e, to, ko mes siekiame ir to, kas būtų būtina pasiekti, kad ES gyvendintų e, savo išsikeltą 20 procentų energijos taupimo tikslą. Vadovaudomėsi visai le kriterijų, mes e, sukūrėme priemonių e, paketą kuris įtrauktas į siūlomą energijos efektyvumo direktyvos projektą. Ir priemonės visų pirma leis mums pasiekti to 20 procentų tikslo, o antra, ekonominė prasme, jos akivaizdžiai bus naudingos. E, noriu pasakyti, kad e, akivaizdžiai e, išauks darbo vietų skaičius maždaug 4 milijonais vietų ir 34 milijardų BVP papildomai sukurs. tai iš dalies kompensuos importuojama energija, e, nes bus e, taupoma energija. Trečias dalykas - suderinę dabartinius 20 e, procentų veiksmus su šiomis priemonėmis mes padidintume šiltnamio efektą mažinančių dujų taupimą. Ir mes žinome, kad vien tų priemonių nepakaktų sumažinti šiltno efektą sukeliančių dujų kiekius, tačiau kol kas negalime pasakyti, kaip e, e, šios priemonės e, įtakos anglės dvideginio kainas. Čia aš baigsiu kalbėti ir atsakysiu gerbim parlamentarų klausimą. Herzlichen Dank. Labai ačiū. Tai buvo įžanga į mūsų diskusiją. Ir dabar steiksiu galimybę, jeigu kolegos pageidautų, užduoti papildomus klausimus. Kolega Piperis. Ar aš turėsiu galimybę dar vėliau kalbėti? Pirmininkas, aš manyčiau, kad galbūt dabar būtų galima užduoti mažiau klausimų ir po to juos pakartoti, jeigu juos. Jos atsakymai nebūtų pakankamai išsamus, nebent tam neliktų laiko, tačiau dabar taip netrodo. Ačiū pirmininkė, aš uždaviau šį klausimą taip pat ir dėl to, kad susipažinome su kai kuria papildoma informacija susijusi su komisijos klausimais. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Hudsonui. <clears throat> Ir norėčiau todėl užduoti svarbiausią klausimą pradžioje. Žinome, kad taryba atsisako e, nustatyti privalomus e, taupimo tikslus, bent jau taip apibrieštus. Todėl mes paklausėme, tiksliau jūs paklausėte, nebūtų prasmingiau, jeigu Europos komisija komisija šioje direktyvoje galėtų patikslinti energijos vartojimo efektyvumo apibrėžimą. Mes pabandėme nešti savo indėlį ne tik kalbėdami apie absoliučius skaičius, tai yra 368 milijonus tonų naftos e, vienetų, bet ir užduodami e, klausimą savo apie tai, kaip e, būtų galima sutaupyti 104 milijonus tonų skaičiuojant nuo BVP, pagal atskirius BVP vienetus ir taip labiau taupyti. Mūsų yra priekaištaujama dėl tokio klausimo ir todėl ir atitinkamo atsakymo iš komisijos negavome. Mes šios santykinius tikslus norėtume pagrysti pramonės interesais, suteikdami pirmenybę tam tikroms pramonės šakoms, teikdami, kad norime, siekime ne tik absoliučių taupimo tikslų, tačiau taip pat ir e, santykinių taupimo tikslų atskiroms e, pramonės rūšims ir man niekas nesugebėjo tinkamai paaiškinti nei kolegos diskusijų metu, nei komisija iki šiol, kodėl mes kodėl nustatant šitos e, santykinius taupimo tikslus turėtų būti mažinami tie bendri galutiniai taupimo tikslai, turiuomenį tos 368 milijonus tonų. Pirmininkas, jeigu norite, galite atsakyti, nes nėra daugiau papildomų klausimų. Ačiū, panai Piperiui. Poveikio įvertinime mes vertiname būdus, kuris pasitelkus būtų galima pasiekti 2007 metais nustatytą tikslą 20 procentų sutaupyti energijos sunaudojimą. Tai yra e, susijęs tam tikrą projekciją ir atitinkamais taupimo tikslais. Taigi, todėl poveikio vertinime nebuvo e, nagrinėjamas klausimas, kuria kryptimi mes einame, nes mums e, buvo aišku, kad e, ta kryptis yra pasirinktina negryžtamai. Aš vertinu jūsų klausimą dėl būtinybės pabrėžti šį tikslą, tačiau jeigu teisingai suprantu, kad tai bus ekspertų diskusijų tema. Jeigu norėtumėte išgirsti mano nuomonę, tai noriu e, pasakyti, kad komisijos e, pasiūlymas e, su šiais terminais arba taip nėra pateikiamas ir mes nepakeitėme savo požiūrio, tačiau tolesnėse diskusijose ieškosime konstruktyvaus sprendimo ir svarstysime atitinkamus intensyvumo e, idėjas, tačiau šiuo, šiame etape komisija tokios intencijos ir tokių siekių neturi. Markus Piper. Tačiau dėja jūs dabar e, išsisukote nuo atsakymo į klausimą. kodėl santykiniai nustatyti tikslai negali mums padėti pasiekti 368 milijonų tonų rezultato, tai yra to galutinio tikslo, kurios siekiame. Ar galite tuo pasiremti, ar galite tai pagrysti tam tikrai surinktais statistiniais duomenimis, kad jeigu e, pastelgdami šios duomenys mums įrodyti, kad jeigu remtumės santykiniais tikslais, tai nepasiektume galutinio tikslo. Sakymas. E, jūsų mintis ir e, santykinio tikslo pasiekimas priklauso nuo dviejų dalykų. Pirmas dalykas yra, kokiu lygiu jūs tą tikslą nusistatote ir antrasis aspektas yra susijęs su BVP ir energijos suvartojimo tarpusavio santykiu, taigi automatiškai negalime teikti e, kiek energijos sutaupyti leistų e, užsibriežti santykiniai tikslai, nes jie priklauso nuo mano minėtų dviejų aspektų, taigi paprasto atsakymą šį klausimą suteikti negalima, ponia Hall. Ar teisingai teiktume, kad e, toks komisijos pasiūlymas, koks jis yra pateikiamas, e, sumažinti 20 procentų suvartojimą ir e, mūsų užsibrėžti tikslai e, energijos vartojimo intensyvumo neleistų mums pasiekti šio minėto taupimo tikslo. Ar dėl to intensyvumo tikslai nėra įtraukti į komisijos pasiūlymą? Atsakymas. E, man atrodo, kad ši diskusija nėra visiškai susijusi su poveikio įvertinimu. Komisija savo pasiūlymu siekė pasiremti atitinkamą analizę ir e, ta analizė rodo, kad mes nesugebėsime pasiekti to 20 procentų taupimo e, tikslo 2007 metais. Priimtas tarybos sprendimas yra paremtas atitinkamu e, bendruoju tikslu, tai yra numatytais numatytomis tonomis ir mūsų siekis yra būtent tą tikslą gyventi, klot turmės dabar. Of course, I could add uh, some questions to the impact assessment. Turiu keletą klausimų dėl poveikio vertinimo. Tačiau taip pat noriu paklausti ir poną Piperį ir kitiems, kas uždavė tą daugybę klausimų. Jeigu jūs neturite naujų klausimų komisijai, tai tuomet gal yra galima daryti prielaidą, kad poveikio vertinimas ir klausimų atsakymų sesija, kuri yra įvykusi ir jų rezultatas rodo, kad jūs manote, kad pagrindas, kuriuo pagrista ši direktyva ir poveikio vertinimas rodo, kad mes dar ne, negalime pasiekti tikslo. Turime pasiūlymų rinkinį. Dauguma tų pasiūlymų leis padidinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Ir tuomet turime platų sutarimą komitete. Ir galime tai priimti kaip platų pagrindą diskusijoms. Gut, die Frage kann ja schlecht. Šį klausimą turbūt būtų sudėtinga atsakyti. Ir e, turbūt <clears throat> ne komisija, tačiau klausimų autoriai turėtų tai atsakyti. Aš asmeniškai manau, kad atsakymai į klausimus nėra patenkinami. Aš e, visus atsakymus perskaičiau ir e, galiu konstatuoti, kad daugiau liko neatsakytų klausimų, neatsakytų. Kolegė Fort. Ačiū. Šią temą noriu pateikti keletą skaičių. Komisija labai naudingai pateikė skaičių, kaip ir jeigu pažiūrėsime energijos planuojamo intensyvumo pramonėje, ir e, energijos vartojimą ir jos taupimą kitose srityse, tai suprantu, kad ne pramonės dalis 269 e, pagal paprastą atimetiką tai sudaro tris ketvirčius energijos suvartojimų palyginti su nepramonės sektoriumi. Komisijos atstovas linksi. Tai yra trys ketvirčiai tos srities yra sutaupimas palyginti su 269. Ir jeigu nebūtų energijos intensyvumo tipo priemonių, tai būtų pramonės srities dalykas. atrodo, kad neturime to paties sprendimo. Yra tas vienas sprendimas trims ketvirčiams, o mažesniai daliai. Tai reikia užtikrinti, kad pramonė auktų, galbūt veiksmingiau. Būtų gerai, jeigu komisija patvirtintų, tai tie pateikti skaičiai yra bent jau teisingi, kad jeigu pradėsime tą diskusiją, jūs e, žinosite, apie ką mes kalbame. nieko nesupratau. <laughs> Taip. Turiu atsiprašyti, neskaičiau jūsų teksto, tačiau skaičius, kurį paminėjote, yra mūsų pripažintas skaičius, skaičius tai yra 73 procentai, nes 75 tai yra nepramonės sektoriaus e, skaičius. Kolega Nan. Pone pirmininkė, Gerbiami kolegos, turiu labai griežtą klausimą. Kaip galime nusistatyti ekonominius tikslus, e, nežinodami, kokie yra poreikiai ir kaip į tuos poreikius sureaguoti? Negali būti kitokio scenarijaus negu tas, kuris nustatytas. Todėl aš norėčiau štai ką pasakyti. Įsivaizduokime, kad e, Europa labai išmintingai elgdamasi nusprendžia E, pagreitinti savo pramonės raidą, e, didinti gamybą e, savo vartotojams, vengiant transporto priemonių. Ir Europa pradeda vykdyti didelę investicijų į geležinkelį politiką, vykdyti ir traukiniais būdavo pervežamos visos prekės. Ir įsivaizduokime, kad Europos gyventojai tai e, evoliucionuos taip, kaip būdavo iki šiol. Iškyra klausimas, kaip galima sutaupyti, ar Europa gali pati savo pasigaminti energiją reikalingą pragyvenimui. Yes. Sure that that to... Nežinau, ar čia klausimas dėl poveikia vertinimo Ja, Claude Thomas hatte mich auch direkt angesprochen. Claude Turmes e, uždavė tiesiogiai man klausimą, todėl e, aš jau anksčiau sakiau, kad norėčiau daugiau klausimų užduoti, tačiau kol kas ši diskusija dar nesibaigė dėl pirmo klausimo. Tai e, norėčiau papildomų klausimų užduoti, norėčiau ponia Hotsonai grįžti prie ketvirto klausimo dėl bendrojo matavimo metodo jūs siūlote netaikyti bendrosios metodikos, matavimo vertimo metodikos energijos taupimo. Norėčiau tinkamo instituto e, įvertinimą pacituoti ir kalbėdamas apie šeštąjį straipsnį teikimo pasiūlymų kalbėti Danijoje, Italijoje, Prancūzijoje e, ir Italijoje e, pakeitus e, dabartinius šaldytuvus būtų galima pasiekti visiškai skirtingų energijos taupimo rezultatų šiuose šalise. Ar komisija mano, e, kaip galėtų komisija tai paaiškinti, ar tokie rezultatai būtų pasiekimi dėl skirtingų matavimo metodikų taikomų šiuose šalise? Ačiū, ponė Piperė. Atsakydami į ketvirtą klausimą sakėme, kad nesiūlome panaudoti labai sudėtingų matavimo metodų, kurias bandėme su sukurti pagal esamą energijos paslaugų direktyvą ir norime perėti prie paprastesnio požiūrio. Ir viena iš problemų yra ta, kad negalime su, rasti sutarimą tarp valstybių narių, kaip jį panaudoti tą metodą. Dėl Fraunhoferio instituto tyrimo, tai aš mačiau jo rezumė, nemačiau viso tyrimo, Tačiau išvada, kurią cituojate, yra visiškai teisinga. Jeigu pažvelgsime į energijos veiksmingumo įsipareigojimus ES, tai ta pati priemonė cituojama kaip duodanti skirtingą naudą, priklausomai nuo skirtingų iškeltų tikslų. Mes nenorime tokio rezultato. Ir nors ir nenorime bendro harmonizuoto Europos apskaičiavimo metodo, tačiau penktame priede išdėstame pagrindinius bendrus matavimo metodus ir sakoma, kad jeigu valstybės narės naudoja kitokį metodą, jos turi e, pat tai praneši komisijai ir komisija galėtų patikrinti, e, kad e, tas metodas atitiktų bent jau tokius siekius, kurie išdėstyti direktyvoje. Klappt's jetzt? Ja? Ich versuch's nochmal. Jetzt ist besser. Mėginsiu dar kartą, atrodo, kad dabar geriau veikia. Galbūt nereiktų tai dažnai išjunginėti mikrofoną. 36 klausimas yra susijęs su bendruoju taupimo E, potencialu, čia kalbam apie 368 milijonus tonų, apie jas jau buvo kalbėta poveikio įvertinime 2011 metams tvirtinama, kad tik 11 priemonių dėl ekologinio dizaino leido sumažinti 83 milijonais tonų, tiksliau leis iki 2020 metų energijos suvartojimą. E, taip pat e, ekologinis dizainas e, turėtų apriepti dar didesnį, platesnį taikymą sritį, kalbant apie pastatų energetinį tausumą. Direktyvoje komisija konstatavo, kad tai leistų sutaupyti 96 milijonus tonų 2020 per metus. Tai reiškia, kad abu šie, abi šios priemonės e, leidžia sutaupyti 169 milijonus tonų. Jūsų klausime teigiama, kad e, konservatyviais metodais vertinant taupimo potencialas galėtų sudaryti 170 milijonų eurų. Tai reiškia, mes kalbame 170 milijonų tonų, mes kalbame apie e, minimalius taupimo tikslus, ar tai reiškia, kad galėtume sutaupyti dar daugiau. Tai būtų visai puiku, nes šių matematinių skaičiavimų aš nelabai suprantu, skirtingose vietose minimi skirtingi skaičiai ir tie skaičiai kai kur kitur yra didesni, taigi tai atrodo nesolidžiai. 36 klausime taip pat kalbame apie e, kliūtis e, susijusias su taršos leidimų e, prekyba. Taigi noriu paklausti konkrečiai, <clears throat> ką, kokios kliūtis čia yra turimos omenyje, siekiant užsibrėžti platesnio masto taupimo tikslus. Galbūt ponas Hudsonas galėtų pamėginti atsakyti šį klausimą. Ačiū. Eko dizaino programos nauda, įskaitant eko dizaino direktyvos praplėtimą devintais metais apimti su energija susijusius produktus ir pastatų naudingumo direktyvos nauda yra įvertinami bazinėje linijoje. Tai yra pas, pagal mūsų vertinimus. Be kitų veiksmų mes pasiektume pavyktų sutaupyti 10 procentų iki 20 metų. Mes tų dviejų priemonių poveikiai įtraukiame. Didelė problema bet kokiame poveikio vertinime e, taupimo priemonių yra ta, kad priemonės e, dubliuojasi ir sustiprina vieną kitą, o ne, prisid, ne, ne tiesiog nesusideda. O ir vienas tikslų pasiekti pastatų direktyvos tikslų yra panaudoti gerą švies, apšvietimą, gerus, boil, geresnius boilerius, kondicionierius. O direktyva skatina naudoti geresnės, geresnius prietaisus, o ekodizaino e, direktyva išeliminuoja neveiksmingiausius boilerius, šviestuvus ir taip skatami žmonės pirkti veiksmingesnius. Todėl turime atskiras priemonės, kurios viena kitą papildo, tačiau jų poveikis nesusideda, e, tiesiog nėra suma. Ir modeliuojant reikia būti atsargiems ir vengti perdėtai įvertinti tų priemonių poveikį ir mūsų rezultatai e, tai ir rodo poveikio vertinime. Mūsų siūlomas direktyvos priemonės, pavyzdžiui, energijos taupimo įsipareigojimai, padės e, kurti e, paskatas naudoti tai, kas jau egzistuoja. Bendros energijos ir šilmos ir energijos gamybos klausimas. Tai atsižvelgiama į elektros energijos gamybą ir dėl to nėra pakankamai paskatų toje sistemoje. Dėl to mums atrodo, kad reikia e, suprasti, kad ETS sistema e, nepakankamai leidžia spręsti šią problemą. Markus Piper. Markus Piper. Norėčiau tarti keletą žodžių dėl finansavimo iš struktūrinių fondų. Kalbama, kad energijos vartojimo efektyvumo priemonės, ypatingai uh, viešajame sektoriuje nuo 2014 metų galbūt bus finansuojamos iš e, struktūrinių fondų lėšomis. Turėtume apie tai kalbėdami nepamiršti, kad e, santykinai turtingesniuose regionuose e, tokio paudžio projektai įgyvendinami pasitelkus 50 procentų nuo savo lėšų ir šios struktūrinių fondų lėšos, jų panaudojimas negalės būti e, skiriamas plačiajuošiam interneto ryšiui, e, modernioms gamybos technologijoms, e, kitiems te, te, kitoms technologijų sritims, kurios galėtų didinti šių regionų konkurencingumą. Noriu paklausti, e, kaip tik kaip iš tiesų, iki <clears throat> kokio laipsnio esate tikri, kad regionai būtent šiuose šiams rytims teiks atitinkamą pirmenybę ar e, bus e, tų lėšų panaudojimas kažkaip įstatymiškai privaloma tvarka numatytas ir tokiu būdu nebus apribojama regionų pasirinkimo ir sprendimo prieimimo galimybė siekiant sutaupyti 20 procentų energijos suvartojimą. Kitas klausimas, e, jūsų atsakymas į septintąjį klausimą buvo ką tik aptartas, dabar norėčiau kalbėti apie dvyliktąjį klausimą. Ir e, tiksliau jūsų atsakymą mes klausime, kodėl pusantro procento taupimo kvota vis, visoms valstybėms narėms nustatyta vienoda, siekiant e, galutinio 20 procentų taupimo tikslo. Ar esama kokį nors paaiškinimą šiam pusantro procento, šiai pusantro procento daliai, nes išeitinės sąlygos atskirose valstybėse narėse yra labai skirtingos. Taigi, kuo pagristumėte tą vienodą kvotos nustatymą viskroms valstybėms narėms, ponas Hudson? Ačiū pirmininkė. Klausimas dėl struktūrinių fondų. Tai reikalauja jis atskiros diskusijos. Bet e, atsakydamas galiu pasakyti, kad komisijos pasiūlyme yra numatyta maždaug 17 milijardų eurų iš sanglaudos ir struktūrinių fondų pagal daugiametę finansų perspektyvą 2014-2020 metams. Ta suma turėtų būti skirsta energijos taupimui ir įvairiausiams atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Toks yra mūsų pasiūlymas. Galutinis sprendimas priklausys nuo e, teisės aktų prieimėjų dėl 1,5 procentų kvotos. Reikia pasakyti aiškiai, kad komisijos pasiūlyme numatyta, jog valstybės narės laisvanoriškai nustatys savo nacionalinius referencinius tikslus bendrai energijos taupimui. Ir mes esame tikri, kad valstybės narės tai darydamos atsižvelgs į turimą potencialą neišnaudotą ir e, potencialą, kurį būtų galima sukurti ateityje. Ir dėl to pasirinktas tas laisvanoriškas pas, principas. Valstybės narės gali daryti taip, kaip nori. E, be to, mes siūlome, kad nuolat būtų išlaikytas 1,5 procentų taupimo lygis tarp energijos e, tiekėjų ir energijos vartotojų. Mūsų vertinimai rodo, kad net valstybės narės, kuriuose pagal visus duomenys yra pasiekta didžiausia energijos taupimo pažanga pastaraisiais metais, turiu galvoje Daniją, e, galės pasiekti tokį sutaupimo lygį. Jokių būdų tai nepatvirtina e, pozicijos nuomonės, kad ankstyvi veiksmai trukdytų valstybėms narėms pasiekti dabar nusatytų tikslų. Todėl mes neremėme teorijos, kad egzistuoja koreliacija tarp taupimų pasiektų ankstyvajame etape ir taupimo pasiekto vėlesnėjame etape. Ačiū. Dar vieną papildomą klausimą, kurį pamiršau anksčiau užduoti, norėčiau dabar užduoti. Dabar kalbame apie 45 klausimą. Buvo Užduos klausimas, ar siūlomos priemonės yra prasmingos. Atsakymė komisijos teigiama, kad e, e, išlaidų ir naudos analizė komisijos buvo atliekama skirtingose e, miestuose su skirtingomis sąlygomis. Pavyzdžiui, Barcelona noriu paklausti, ar tyrimai buvo atliekami kitose miestuose, jeigu taip, kokie tai buvo miestai, kiek jų buvo ir tai buvo dideli miestai ir mažesni miestai ir kokie buvo pasiekti rezultatai, nes aš manau, kad tokių vertinimų rezultatai didmeščiuose ir mažesniuose miestuose turėjo būti skirtingi. Taigi daugiau informacijos šiuo klausimu norėčiau gauti. Ačiū. Ačiū. Žinoma, CHP sistemos veikia kur kas geriau mažesniuose negu Barcelona miestuose. Tačiau bijau, kad studijoje, kuris e, yra minima atsakant į 45 straipsnį, yra turimas kitas dalykas omenyje. Aš negaliu dabar detaliai paminėti, apie kuriuos miestus čia kalbame. Aš uždaviau papildomą klausimą tik dėl to, kad jūs atsakydami teigiate, jog uh, sąnaudų ir teikiamos naudos arba kainos ir kokybės analizė buvo atliekama remiantis tyrimų atskiruose skirtingose miestuose rezultatais, todėl man ir būtų įdomu gauti apie tai daugiau informacijos apie kitus miestus, nes tyrimai viename mieste yra geras dalykas, tačiau jų nepakankam. 51 klausimas, jame kalbama apie taupimo potencialą, ten kalbama apie pažangių skaitiklių e, pakeitimo šimtų procentų, tai yra labai didelis kiekis. Noriu paklausti, kokį poveikį komisijos vertinimu turėtų tik tai 50 arba 70 procentų senųjų skaitiklių pakeitimas ir ar čia yra numatoma e, pakeisti skaitiklius pas stambius vartotojus ar smulkius vartotojus ir kokios pažangos siekiama arba numatoma pasiekti, jeigu ne šimtų procentų jie bus pakeisti. Antroji atsakymo dalis yra susijusi su e, atitinkamu mokslinio tyrimu, kurio bandoma pagrysti priešingą poziciją, kurioje kalbama, kad tokie pasiūlymai finansinių požiūrių būtų visiškai e, beprasmiški. Noriu paklausti, ar e, ta studija ir jos rezultatai vertinami rimtai, jeigu rimtai vertinami, tai kodėl komisija siūlo ekonomiškai nenaudingas priemonės. The... Atsakydamas į šį klausimą, pirmiausia, noriu paminėti e, vidaus rinkos teisės aktus, pagal kuriuos valstybės narės turi įvertinti, ar atsiperka įvesti e, išmaniuosius skaitiklius ir dujoms ir elektrai. Jeigu elektros atveju tai pasiteisina, tai tada bent jau 80 procentų tokių skaitiklių turėtų būti įdėkta iki 2020 metų. Toks yra įstatymas, valstybės narės e, kuria e, E, e, atlieka tiksliau dabar tokius vertinimus būtent dabar. Aš negaliu pasakyti, kokie bus tų um, atsipirkimo vertinimų rezultatai, bet e, dabar kol kas negalime pasakyti, kokia bus uh, pakeistų skaitiklių dalis. Nauda minimaliai bus bent jau 50 procentų ir būtų galima tikėtis, kad jeigu ne šimtų procentų, tai bent jau minimaliai proporcingai bus tie skaitikliai įdėkti. Jeigu e, vadovausimės atliekamų pelningumo tyrimų, tai e, atnešti rezultatai, pasiekti rezultatai gali priversti sumažinti keičiamus skaitiklių kiekius. Antras dalykas, mūsų pasiūlyme yra reikalaujama, kad žmonės galėtų reguliariai gauti e, sąskaitas už energiją, netgi tais atvejais, kai jie neturi išmaniųjų pažangiųjų skaitiklių. Ir turime akivaizdžių įrodymų, kad netgi be tokių skaitiklių e, yra pakankamų efektyvių sistemų leidžiančių taupyti energiją. Todėl mes galime pasakyti, kad jeigu ir tik tai dalis bus pakeista skaitliukų, tai jau bus pakankamai proporcingai naudinga dalis. Kol neturime konkrečių tyrimų rezultatų, tai negalime tiksliai apie juos ir kalbėti. Ar dar būtų papildomų klausimų, kuris kolegos norėtų užduoti. Aš dar vieną papildomą noriu užduoti, jeigu jūs nenorite. 70 ir 70 klausimas dėl energetinio audito jūs pagristai teigiate, kad ne visos įmonės yra tinkamos atlikti energetinį auditą. Ir e, logiškai mastant e, galima numatyti tam tikras išimtis e, toms įmonėms, kurios yra netinkamos šio požiūriu. Tačiau jeigu energetinis auditas neturėtų būti išimties tvarka taikomas kai kurioms įmonėms, tai vis tiek yra numatyta galimybė jiems pačioms atlikti energetinį auditą. Tai yra nelogiška. Mes esame atveju, <clears throat> kuomet energetinis auditas yra beprasmis. Tai, tai man kila klausimas, kaip komisija elgsis su tomis įmonėmis, kuriams neapsimoka atlikti energijos suvartojimo auditą ir jeigu e, toks auditas išimties tvarka vis tiek yra atliekamas, kas padengia to audito atlikimo išlaidas. Man čia trūksta logikos. Mes siūlome, kad didelės bendrovės atliktų auditą, energijos auditą kas tris, tris metus, o mažos bendrovės neturėtų to daryti, bet valstybės narės turėtų e, įdėkti sistemas, kurios e, leistų joms pasinaudoti energijos audito nauda. Pasiūlymo pripažįstama, kad yra jau dabar vykdomi energijos auditai pagal e, savanoriškus sustarimus ar per energetikos valdymo sistemą ir jeigu taip, tai tuomet ar tie auditai pakankamai vykdyti numatytų įsipareigomų reikalavimus. Mes nesuome jokių išimčių e, reikalavimams didelėms bendrovėms atlikti auditus. Mes suome pripažįsti, kad kai kur jau per energijos valdymo sistemas e, kai kas yra padaryta. Bedankimiš. Dėkuoju. Ar esame naujovių dėl Primus modelio, kurį aptarėme pastarai kartą ir dėl jo kilo nemažai sunkumų. Girdėjau, kad komisija nebeteikia pirmenybės šiam modeliui. Taip pat buvo pranešta, kad uh, galbūt komisijos pozicijos ir požiūris iš modelį šiek tiek susviravo, taigi galbūt apie tai daugiau informacijos. Matau, kad, manau, kad kalbate apie Primes modelį. Turime sutartį su organizacija, kuri e, šį modelį rengia ir mes ir toliau reikalausime, kad jie darytų tai, kas priklauso pagal sutartį. Toliau reikia atnaujinti bazinės linijas ir E, atnaujinti lūkesčius, kas įvyktų, jeigu viskas vyktų kaip yra. Šis poveikio vertinimas atsižvelgia į bazinę liniją pagal 2009 metų e, situaciją ir mes dabar norime atnaujinti duomenis pagal 11 metų situaciją ir mes aptarsime tai su statistikos specialistais 12 metų pradžioje. Tai aišku, ne vienintelis modelis, kurį turime. Ir mes manome, kad būtina įvertinti rezultatus pagal įvairius modelius, mūsų modelį, valstybių narių ir įvairių institutų modelius, kad aiškiau suprastume, kas vyksta. Man visai nerūpėjo, ar jūs turite pasirašę kokią nors sutartį, aš apie ją žinau. Aš norėjau paklausti ir kolegė uždavė šį klausimą pastarai kartą, ar tas pasirinktas modelis yra tinkamas nes jeigu šis prime modelis, jeigu įmama juo abejoti, tai bent jau galima iš naujo apgalvoti kai kurios dalykus. Jūs dabar teigiate, kad pasirinkate dar papildomus modelius. Man tai yra ženklas, kad jūs tuo modeliu ne šimtų procentų, ne visiškai pasitikite. Kolega Del Castillo. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie šį modelį. Europos parlamentas prieš kurį laiką pareiškė susirūpinimą dėl kritikos ir e, užduodamų klausimų žiniasklaidoje apie šį modelį. Turint omenyje mokumą šio modelio pripažinimą, jeigu šioje srityje trūksta skaidrumo. Kalbant apie matematinius šio modelio pagrindus ir jeigu yra ribojamos palyginimo galimybės, tai e, ir kyla tam tikrų abejonių susijusių su šio modelio tinkamumu. Jeigu iš tiesų esame tokių problemų, tai tik tai dar labiau padidins susirūpinimą ir mes galime teikti, kad remdamiesi tokiu modeliu, kurio negalima palyginti su kitais modeliais, mes galime padaryti klaidingas išvadas. Komisija žino apie šį susirūpinimą, ši problema yra pakankamai arba labai kebli, nežinau, ar jūs vertinate tai kaip problemą, tačiau turėtume ją svarstyti, bet kokiu atveju, ir taip reikia suprasti pirmininko klausimą, ko turime dabar. On this issue of um, uh, modelization and modeling, uh, I think... So... Apie modeliavimo modernizavimą kalbėdamas, norėčiau pasiūlyti, kad paprašytume atsakingų žmonių komisijoje arba pono Lau arba direktorato, kuris e, tvarko scenarijų. Arba kitas atitinkamas tarnybės, kad e, tą sutvarkytų, nes jiegi renkia veiksmų planą ir įvairius modelius. Nes kažkada turi vykti čia diskusija apie tai, kaip e, galėtume apibriežti, kokios yra išmokos, kokie yra rezultatai ir ką galvoja komisija apie ateitį. Manau, kad tai e, peržengia paprastos diskusijos apie energijos efektyvumą ribas. Karins. Uh, yes, thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Tuo pačiu klausimu. Manau, kad tikrai būtų įdomu geriau šį modelį suprasti. Nes per visą diskusiją mes uh, Primes modelį naudojame kaip pagrindą ir galvojame, kas įvyktų, jeigu e, nieko nepakeistume ir jeigu būt, išlaikytume atitinkamus e, pakankamumo tikslus. Gal tada rezultatas būtų kitoks. Bet kaip sakė mano kolega, ir aš nežinau e, to Primes modelio esmės, bet problema atrodo, sako, niekas jos nesupranta. Taigi, kas kaip dabar yra? Ar uh, galime sakyti, kad šis klausimas yra žinomas tik tai mokslininkų grupiai ir niekas už jos ribų nieko nesupranta. Ar komisija e, patikrino, kad šis modelis yra visų įvertintas, ar jis iš tiesų yra geras? Nes mano nuomonė yra gana svarbu e, suvokti, jog e, negalime diskutuoti dėl modelio, kuris kelia bejonių visuomenį. Mes turim suprasti, kad e, e, ta studija privalo būti tiksli, ar komisija galėtų sumažinti būkštavimus, kuriuos girdime visuomenėje. Mes e, girdėjome, kad yra padarytas tam tikras dedukcijų modelis. Po kolega Piper. Ačiū pirmininkė. Mane šiek tiek nustebino, kad ponas Hodsonas taip atvirai pareiškė, kad e, remiamas ir kitais moksliniais modeliais mes taip pat stengiamės e, apskaičiuoti e, energijos suvartojimo intensyvumą, jeigu ateinų technikos universiteto parengtas modelis neturėtų būti laikomas pagrindiniu arba jau turėtų negalioti, kadangi uh, Kalbama jau apie kitus modelius, kuris remiamasi, net ir ponas Hotsonas taip minėtų, noriu paklausti, kokia dalimi galima šią modelį iš tikrųjų pasiremti, ponė Hotsonai. Pirmiausia, turbūt lengviausia būtų atsakyti ponui Karanšui, kokį vaidmenį Primes modelis atlieka tame, ką turime ant stalo. Svarbiausias vaidmuo yra tas, kad tai buvo prognozė, kurią turėjome 7 metais. Tai buvo ta, tos formuluotės, kurias naudojo valstybių vadovai, e, nustatant startinį tašką, nuo kurio reikia siekti 20, modelio, 20 procentų sumažinimą. Tai buvo pagal Primes modelį. Ir tai E, tarybos išvadų tekste 7 metais. Kokį tik kitą vaidmenį šis modelis vaidina mūsų pasiūlyme? Manau, kad atsakymas būtų labai nedidelį. Jeigu pažiūrėsime į atsinaujančių šaltinių direktyvą, mes e, nustatėme, pasiūlėme privalomus tikslus valstybės narėjams, jie nebuvo pagristi Primes modeliu ar bet kokiu kitokiu. E, buvo naudotas išėties tašku ir pritaikyta formulė tam išėties taškui ir mes netgi nesiūlėme privalomo tikslų. Kaip komisija mes nepasiūlėme kitų skaičių tikslams. Todėl Primes modelių čia nesirimiama šiame vertinime. Mes e, naudojame štai ką, atsakysiu ponui Piperiui. Primes modelį be kitų mes naudojame vertindami įvairių priemonių pasiūlytų priemonių poveikiai. Ponas Roris sakė, ar pasitikime 100 procentų visais modeliais, kad jų rezultatai yra teis, teisingi. Atsakymas 100 procentų ne. Kiekvieną modelį betaikydami, kas jį bedaryt, betaikytų, bet koks, koks būtų skaidrus metodas, kas pasakytų taip, būtų bandytų jūs ap, apgauti. Mes naudojame Primes modelį ir e, stengiamės e, suderinti su valstybėmis narėmis prielaidas. Tačiau mūsų vertinimą, atsakydamas pono Pipirui, pasakysiu, mes naudojame taip pat E3M3 modelį parengtą Kembridžo ekonometrikos specialistų, vertindami bendrą poveikį ir įvairių priemonių poveikį. Kartais išvados tos pačios gaunamos, kartais, kaip CO2 e, kainos klausimų, atsakymai yra skirtingi. Mes taip patikime poveikio vertinime. Be to, kai kalbame apie konkrečius specifinius sektorius, naudojame modelius, kurie yra sukurti tiems sektoriams. Pavyzdžiui, pastatų sektorioje naudojame BIM modelį ir jį naudojame apskaičiuodami priemonių poveikį pastatų sektorioje. Visada tai buvo. Aš tai vertinu tai kaip nuolaidos, aš tai vertinu kaip mūsų profesinės atsakomybės reikalavimą viską vertinti iš įvairių perspektyvų, žvelgiant į poveikį. Mielai atsakysiu į jūsų klausimus susijusius su Primes modeliu. Taip pat galiu pasakyti, kad klausimas yra platesnis. Būtų negerai, jeigu komisija naudotų vieną modelį vienoje politikos srityje, kuris duoda gerų rezultatų toje srityje, o kitą modelį kitoje srityje, nes rezultatai yra geresni tada irgi. Reikia naudoti bendrą modeliavimo požiūrį visoms diskusijoms ir todėl galbūt bendresnėje diskusijoje būtų galima diskutuoti, ar, ar toks pasirinkimas teisingas ar ne ir e, už ir prieš ne visada lengva pasverti, kalbant apie energetinį veiksmingumą. Tačiau vis, visais modeliais sunkiau įvertinti paklausos, o ne pasiūlos pusę. E, tiesiog dėl to, dėl to, kad žmonės neracionalūs arba jie racionalūs, o modeliai nesupranta to racionalumo. Ta sritis sunkiau modeliuoti negu tiesiog pasiūlos e, pusę. Ja, genau. Also, herzlichen Dank für die. Labai ačiū už e, išsamų atsakymą. Manau, kad e, tie pasirinkami modeliai e, nėra šimtų procentų patikimi, nes jie lieka modeliais. Kolega yra teisus. Iki šios dienos šis modelis visą laiką buvo pristatomas kaip vos ne Bibliją, e, kurį reiktų e, taikyti privalomą tvarką. Ir e, šiandien išsakyta mintis, kad bandoma pasiremti ir kitais modeliais, man daug labiau patinka, tačiau atitinkamai pagristas yra ir kolegos klausimas dėl padarinių taikant šios skirtingus modelius. Tada aš manau, kad toks klausimo kelimas yra iškai teisėtas. Dėkoju už išsamų atsakymą. Turėtume pasvarstyti, ar nevertėtų e, dar kartą padiskutuoti e, apie teikiamus pasiūlymus dėl to, kad šio klausimo mastas yra žymiai platesnis. Jeigu nėra daugiau papildomų klausimų, galime baigti svarstyti šį darbo atvarkės punktą. Dėkuoju, kad radote laiko mums suteikti išsamius atsakymus. Dar kartą baigiame šį darbo atvarkės klausimą. Dabar galime pradėti diskusijas dėl specifinio klausimo su abiem ekspertais. Abu jie jau atvyko, girdėjau, buvo problemų su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 per trumpą laiką sutikote dalyvauti šiuose diskusijose ir pakankamai greitai pas mus atvykote, kad apsvarstytume kartu energijos vartojimo intensyvumo koncepcijos klausimą. Manau, kad nepristatinėsiu plačiau abiejų ponų informacija apie juos jau yra išdalinta, ar jau čia viską išvalėme dabar nes atsargiai reikia valyti, nes visur pribėgs toj. Hofis. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir beginnen. Siūlyčiau pradėti. Daktaras Wolfgang Eichhammer sutarėme, kad jie trumpai e, pristatys savo mintis, e, pasakys įžanginę kalbą, po to pradėsime diskusijas. Mikro. Labą dieną, esu Wolfgang Eishammer, su Fraunhoferio e, asociacijos draugijos mokslininkas tyrėjas. Dalyvavau 2006 metais e, rengiant energetinių paslaugų direktyvą, taip pat vertinau siūlomą energijos vartojimo intensyvumo direktyvą. Manęs prašė pasisakyti keletų klausimų. Aš e, jos pateikiau atitinkamą apibendrinimą. Pirmasis klausimas, kaip apibrėžti energijos vartojimo efektyvumo tikslus. Vyksta diskusijos nustatyti absoliučius tikslus. Aš vėliau apie juos išsameu pakalbėsiu ir santykinius tikslus. Norėjau svarstyti klausimą, ar direktyvoje siūlomi tikslai riboja ekonomikos augimą, ar e, tikslo užmojai apreptis turėtų kisti ekonomikos krizės ir augimo sąlygomis, kaip sudėtinga yra vykdyti priežiūros procesą, kaip pasidalinti e, naštą ir e, kokia yra pagrindinė tikslo žinia. Taigi, kaip reikia apibriežti energijos vartojimo efektyvumo tikslus, vienas iš būdų yra e, palyginimas tam tikru fiksuotu laikotarpiu, fiksuotais metais, pavyzdžiui, 2007 metais. Lyginant su 2007 metais e, galima nustatyti tikslą sumažinti energijos suvartojimą 20 procentų pirminio energijos išteklių. Tai reiškia, kad turime suvartoti 20 procentų mažiau nei dabar. Kyoto tikslai maždaug ir yra tokie. esama kitokio tikslo, tai yra ES komisijos siūlomo tikslo, kuris yra pateikiamas direktyvoje. Ir šis tikslas yra susijęs ne su atskaitos metais, tačiau jis yra nustatomas atsižvelgiant į ekonomikos augimą iki 2020 metų. Ir šis tikslas yra didesnis nei pirmajame, pirmasis pristatytas tikslas. Arba siūlomas tikslas ir jis šiuo metu yra teikiamas komisijos pasiūlyme. Taip pat esame energijos vartojimo intensyvumo tikslas. Laikų bėgant energijos vartojimo efektyvumas turėtų mažėti tiek savaime, tiek dėl taikomų politinių priemonių šį tikslą būtų galima suformuluoti, apibrėžiant, kokiu lygiu reikia mažinti energijos vartojimo intensyvumą. Iš esmės šis tikslas yra nepriklausomas nuo bet kokios ekonominės veiklos ir kartu tai yra nepatogus momentas, nes ekonominės veiklos raida gali visiškai persti aukštinkojomis energijos intensyvumo tikslų principus. Ar e, direktyvoje siūlomi tikslai, tikslas riboja ekonomikos augimą? Mano nuomonė, atsakymas šį klausimą yra neigiamas. Priežastis yra pateikiama šioje skaidrėje ir kitoje. Pirmoji priežastis susijusi su tuo, kad 2007 metais Primes modelis, kuris buvo aptartas ką tik ir kuris yra e, šio tikslo formavimo pagrindas um, yra pagal šį modelį numatomas 2,4 procentų ekonomikos augimas tarp 5 ir 20 metų. Šiandien ekonomikos augimo vidurkis toli gražu nesiekia šių skaičių ir iki 2013 metų ekonomikos augimo prognozijas yra tokios, kad stebuklo atveju nuo 2014 iki 2020 metų reikėtų 4 procentų BVP augimo tam, kad e, būtų galima pasiekti 20 procentų e, mažinimo tikslus. Tik tai augant ekonomikai 4 procentus per metus mes pagal Primes 2007 modelį turėtume pasiekti ten e, numatomus tikslus istorinė e, ūkio e, BVP augimo raida nuo 2000, nuo 96 metų yra e, melinoje kreivė pažymėta, o 2000 raudona linija kreivė yra pažymėti būtini tikslai siekiant mūsų numatytų tikslų matote, kad per tą laikotarpį ES šių tikslų nepasiekia. Kitas klausimas, ar e, tikslo užbojai gali kisti ekonomikos krizės arba ūkio augimo sąlygomis. Galime pastebėti, kad e, vartojimo tikslai integruoja arba yra susijęs su uh, ekonomikos krize ar ekonomikos augimu ir intensyvumo tikslus, e, su, tiksliau, e, suvartojimo tikslus yra lengviau pasiekti e, ekonomikos krizės sąlygomis, o intensyvumo tikslus yra lengviau pasiekti ekonomikos krizės sąlygomis. Todėl atsižvelgiant į dabartinės sąlygas ekonomikos augimo užsibrėžtus tikslus pasiekti būtų sudėtinga. Šią skaidrėje mėlynas spalva pažymėtas BVP augimas, e, raudonas spalva e, yra pirminių energijos išteklių suvartojimas, atsižvelgiant į klimato e, pasikeitimus. Tai atitinkamai matote šių dviejų kreivių tarpusavio santykių. galbūt e, energijos vartojimo efektyvumas e, tokiamis sąlygomis turėtų būti laikomas tam tikra papildoma našta, kurios neiktų užsikrauti ekonomikos krizės sąlygomis, tačiau e, energijos vartojimo intensyvumas kita vertus ir tai yra patvirtinama įvairiamis mokslinėmis studijomis ir tyrimais gali prisidėti prie ūkio augimo krizės sąlygomis. Kitas argumentas dėl e, susijęs su vartojimo tikslu, į kurį įtraukiamas ir mm, vartojimo efektyvumas. Tai yra priežiūros procesas 2006 metų mm, stebėsenos e, direktyvoje buvo skiriama įvairiose diskusijose atitinkamas dėmesys bendriesiams tikslams vietoj to, kad būtų e, plačiau analizuojama bendra padėtis. Mums reikia užtikrinti energetinę pusiausvyrą tam, kad būtų galima šio tikslo pasiekti. Iš esmės E, <clears throat> energijos vartojimo intensyvumas e, yra e, palyginti su, su BVP augimu šiek tiek sudėtingiau stebė, stebėtinas, stebimas dalykas. Kaip pasidalinti naštą valstybėse narėse. Dabartiniai suvartojimo tikslai ES yra susiję taip pat ir su naštos pasidalinimu nes e, atskiroms valstybėms narėms tenkanti dalis e, siekiant tikslų iki 20 metų yra skirtinga, e, nes kai kuriuose valstybėse narėse ta išeitinė pirminė riba, pavyzdžiui, rytų Europos šalise skiriasi nuo tokių šalių kaip Vokietija, kuria energijos vartojimo intensyvumas yra pakankamai stabilus šio klausimo diskusijos jau yra pakankamai rimtai pasistumėjusios į priekį. E, antra vertus, e, reikia ir naujo pobūdžio diskusijų dėl naštos pasidalymo tarp valstybių narių, o tai, manau, e, apsunkins galimybę nustatyti konkrečius tikslus atskiroms valstybėms narėms paskutinė skaidrė ir paskutinis signalas ar žinia, kurią norėčiau Jums e, pasiūsti, tai yra susijęs su e, pagrindinė informacija susijusia su suvartojimo ar energijos intensyvumo tikslais. Pirmoji žinia yra ta, kad suvartojimo tikslai atkreipia e, dėmesį į suinteresuotų subjektų dėmesį ir e, į būtinybę teikti tam tikras su energetika susijusias paslaugas. Pavyzdžiui, e, daugiau dėmesio skirti ir investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius e, tam, kad 80 procentų sumažintume energijos suvartojimą. Reikia apdairiai dėkti šias naujasias technologijas, reikia plataus masto investicijų į infrastruktūrą, energijos perdavimo, perdavimo tinkslo, tink, tinklų, žinome, kokios aršios diskusijos vyksta tarp valstybių narių dėl šių infrastruktūrų, jeigu iš dalies būtų galima jų išvengti, manau, kad būtų daug lengviau įsiskverbti šioms naujoms energijos rūšims tiek į rinką, tiek ir į žmonių sąmonę. Trečioji žinia susijusi su mūsų keliamais tikslais yra tokia, kad kalbant apie suvartojimo tikslus yra e, e, atsižvelgiama ir į šautinį poveikį, e, kuris pasireiškia tiek sutaupomu energijos kiekiu, tiek ir sutaupomomis lėšomis, kuris galima išleisti kitiems tikslams. Galiausiai sumažinant energijos vartojimą absoliučiais skaičiais, galima tikėtis BVP augimo, daugiau darbo vietų ir papildomų investicijų ir sumažinti mūsų energetinę priklausomybę nuo tam tikrų tiekimo rinkų, pavyzdžiui, <clears throat> artimųjų rytų ir panašiai. Ačiū uždėmesi. Ganz herzlichen Dank. Herr Professor Weimann, Sie sind. Profesoriui Vaimanui steikiamas žodis, prašau. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich mit meiner Präsentation beginne, ähm, gestatten Sie mir. Ponas ir ponai, prieš pradėdamas savo pranešimą norėčiau keletą iš ankstinių pastabų pasakyti. Pirmoji yra susijusi su mano išsilavinimu. Aš esu ekonomistas ir ekonomistai turi nekokį autoritetą, ypač svarstant aplinkosaugos klausimus. Ir Dažnai jie yra painiojami su pramonės atstovais, atstovaujančiais tam tikriems interesams, taigi atsižvelgiant į šią aplinkybę būtų prasminga mm, man pristatyti savo interesą. Aš esu aplinkosaugos ekonomistas ir aplinkos realizuojantis ir aš siekiu, kad pasinaudodami baigtiniais ištekliais mes kovotume su klimato kaita, nes tai yra didžiulis iššūkis, didžiulė problema, kurią reikia spręsti. Man svarbu rasti tinkamiausias priemonės, jas pasitelkti tam, kad būtų galima kovoti su klimato kaita, nes manau, kad tik tokiu atveju turime galimybę išlikti. Antroji šankstinė pastaba susijusi su mano pranešimu. Gavau kvietimą prieš trumpą laiką, nežinojau, kas manęs laukia. Norėčiau Jums pristatyti bendro pobūdžio pasvarstymus, kurie yra tikrai bendresnio pobūdžio nei mano kolegos pristatyti. Ir <clears throat> galbūt kai kurie e, jų aspektai Jums atrodytų tokie pakankamai paviršutiniški, tačiau aš e, siūlau e, pasibaigus mano pranešimui E, pradėti diskusijas apie tarpusavio santykį absoliučių ir santykinių tikslų, siekiant taupyti e, energijos išteklius, tiek būtų mano e, šankstinių minčių. Dabar tikiuosi, kad mano iš tos šankstinės pastabos nebus įskaičiuotos į mano kalbėjimo bendrąjį laiką. Pakalbėkime šiek tiek paprasčiau apie energijos suvartojimą. Mes ne šiaip savo energiją vartojame, tačiau mums reikalingas siekia tam, tikslų, tam tikrų tikslų, pavyzdžiui, apšilyti, apšviesti savo gyvenamas patalpas ir taip toliau. Ir panašiai energijos vartojimas yra susijęs su dviem aspektais. Viena vertus tai yra energijos suvartojimas ir e, su to suvartojimu susiję tikslai. Taupydami energiją turime atsižvelgti į šios abu aspektus taupydami energiją turime suvokti, kad e, viena vertus taupydami, antra vertus mes e, taip pat ir su taupimo padariniais turėsime reikalų. Nes esame tam tikrų sąnaudų susijusių su energijos taupimu, nes e, mes negalėsime pasiekti anksčiau pasiekimų tikslų naudojant, elektros, naudojant energiją Ir tai taip pat bus susijęs su tam tikromis papildomomis sąnaudomis arba, pavyzdžiui, turėsime pasitelkti papildomus išteklius, kad e, naudodami mažiau energijos pasiektume tą patį rezultatą. Tai yra mūsų reiks papildomų sąnaudų, siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą, nesvarbu, e, kokios atsirastų papildomos sąnaudos, Visą laiką turime nepamiršti tarpusavio grįžtamojo ryšio tarp energijos taupimo ir papildomų sąnaudų kitoje pusėje. Škia turime pasverti tarpusavyje dėl energijos taupimo atsirandančias papildomas sąnaudas. E, galėtumėte paklausti, kodėl aš apie tai kalbu. Jis tai yra toks pakankamai bendro pabudžio dalykas. Galbūt jis taps konkretesnis, jeigu užduosiu tokį klausimą. Galbūt galėtume mm, paprasčiausiai įsikelti tikslą sutaupyti 20 procentų energijos, negalvodami apie dėl to taupimo atsirandančias papildomas sąnaudas e, ir neminėdami papildomų priemonių, kurias pasitelkdami užtikrintume minimaliomis sąnaudomis šį energijos e, suvartojimo sutaupimą. Tai yra retorinis klausimas. Jeigu mes tokią strategiją pasirinktume, tai nebūtų tinkama strategija, nes kiltų pavojus, kad mes neracionaliai taupytume energiją, nes pamirštume, pamirštume apie alternatyvius sprendimus, kurios pasitelkdami mažesnėmis sąnaudomis galėtume e, sutaupyti e, energijos. Tai reiškia, kad jeigu mes neatsižvelgdami į tam tikras sąnaudas e, e, ir taupydami energiją užtikrinsime arba pasieksime mažesnį energijos taupimo efektyvumą, energijos suvartojimo efektyvumą. Antras klausimas, ar mums reikalinga valstybė, kuomet mes lyginame tarpusavyje sąnaudas ir energijos <clears throat> taupimą. Nebūtinai. Galėtume pasiremti argumentu, kad e, energetika energijos rinkos veikia pakankamai gerai, turime e, energijos kainas, energijos išteklių kainas ir Europos vartotojai ir įmonės gali e, labai kruopšiai e, pasverti, ar pačios gali taupyti energiją, mažesnėmis iš to turi naudos, galėtume išplėtoti šį argumentą ir pasakyti, kad galbūt iš dalies ne, Energijos išteklių rinkos kainos apima taip pat ir mokesčių dalį arba su CO, išmetamu CO2 susijusias kainas ir galima e, mokant šią kainą galima nesižvelgti ir į išorinius e, energijos vartojimo padarinius ir poveikį tai galbūt valstybės kišimasi mums nereiktų. Vienintelis argumentas, dėl kurio reikia išlaikyti valstybės kišimasi, yra prielaida, kad Europos įmonės ir namų ūkiai, vartodami energiją, neatsižvelgia į tam tikrus aspektus, į kuriuos turėtų atsižvelgti. Klausimas yra, kokie tai turėtų būti aspektai. Ir čia reikėtų e, kalbėti pirmiausia apie ES, kuri e, yra iškėlusi keturis tikslus, kuriuos reikia pasiekti energijos suvartojimo srityje. Pirmasis tikslas yra užtikrinti energijos tiekimą, energijos išteklių tiekimą, tikintis, kad ateitie bus galima naudotis energetiniais ištekliais. Tačiau kita vertus turime omenyje, kad pavyzdžiui elektros tinksl, tink, tinklai turėtų veikti patikimai ir Europą būtų galima aprūpinti Europos energi e, elektros energija, antras aspektas susijęs su tvarumu, turint omenyje, kad e, reikėtų taupyti neatsinaujinančius energijos išteklius. Trečiasis aspektas yra klimato kaita, o tai reiškia CO2 emisijų mažinimą. Ir ketvirtasis tikslas, kurį minė Europos komisija, yra Europos ekonomikos arba ekonomikų konkurencingumo užtikrinimas, o tam reikalingos e, mažos energetinės sąnaudos tarptautiniu mastu. Taigi, atsižvelgiant šios keturis tikslus, kyla dar vienas klausimas, ar galima pateikti racionalų atsakymą į šios keturis klausimus arba svarstančias keturias problemas bei tikslus, e, siekiant 20 procentų sumažinti energijos suvartojimą neatsižvelgiant e, papildomų dėl to kylančių atsirandančių sąnaudų. Ar būtų protinga taip elgtis? Taip būtų elgtis neprotinga. Norėčiau šį argumentą pagrysti atitinkamu pavyzdžiu. Šis pavyzdys apima du iššūkius, būtent vienas iš jų susijęs su tvarumu ir klimato kaita. Tiksliau, kova su klimato kaita, jeigu norime kovoti su klimato kaita, turime mažinti CO2 išmetamą kiekį, tačiau e, skyrus e, CO2 sugavimą ir saugojimą mes neturime jokių technologijų, tai galime tik tai mažinti iškastinio kūro suvartojimą, o tai reiškia, kad energijos vartojimo mažinimo politika yra susijusi su iškastiniu energijos išteklių arba kūro rūšių taupimu, tai galima šios du tikslus tarpusavį susijęti. Na, e, ir papildomai turime pasvarstyti vieną labai paprastą, tačiau labai svarbų aspektą. Įsivaizduokime, kad mes iš tiesų galėtume veiksmingai kovoti su klimato kaita, mažinti CO2 emisijas. Tai problema yra, kad norime mažinti CO2 išmetimą, žinome, kad tai susiję su papildomomis sąnaudomis, visi tai žino pat žinome, kad mūsų turimi ištekliai, e, siekiant kovoti su klimato kaita, yra riboti. Galime diskutuoti apie tai, kiek tų išteklių turėtume panaudoti ir, ir e, skirtingose valstybėse mm, atsakymas į šį klausimą būtų skirtingas, nesvarbu, kaip vyktų tos diskusijos. Galiausiai būtų e, susitariama, kad mes turime ribotą išteklių kiekį. Taigi mums dabar reiktų pasitelkti šiek tiek logikos ir jeigu šios tris aspektus tarpusavėje susijėtume, galime padaryti neišvengiamai išvadą, kad e, CO2 emisijas galime mažinti tik tai atsižvelgiant į sąnaudų efektyvumą su to susijusiu. O tai reiškia, kad reikia susijęti tarpusavį CO2 mažinimo, mažinimo CO2 kiekį su papildomomis investicijomis į atsinaujinančius energijos e, išteklius ir technologijas. Jeigu nesilaikysime šios paprastos taisyklės, tai bet kokiu atveju mes negalėsime sumažinti CO2 išmetamo kiekio taip, kaip e, galėtume jį sumažinti e, veiksmingiau naudodami išteklius. Ką tai reiškia? Labai paprasta dalyka, jeigu norime didinti energijos vartojimo efektyvumą, arba jeigu tai darome, tuomet e, šis energijos vartojimo efektyvumas yra būtina prielaida vykdyti kovos su klimato kaita politika, tačiau tai yra nepakankama sąlyga ar prielaida. Pakankama sąlyga būtų tokia, kad pasirinktume energijos vartojimo efektyvumo didinimo tokią metodiką, kurią pasitelkdami patirtume mažiausias sąnaudas. Tik tai tokiu atveju galėtume vykdyti racionalią kovos su klimato kaita politikai. Įsivaizduokite, mes mažintume CO2 išmetimą sąnaudų prasme neveiksmingai. Jeigu mes e, nuo tokios CO2 mažinimo formos ar metodikos pereitume prie e, veiksmingos sąnaudų požiūrių metodikos, tai panaudodami e, tiek pat išteklių arba tomis pačiomis sąnaudomis mes pasiektume žymiai didesnį energijos vartojimo efektyvumą. <clears throat> Taigi yra labai svarbu pasirinkti tinkamą metodą, kad galėtume vykdyti veiksmingiausią um, CO2 mažinimo ir kovos su klimato kaita politiką. Kaip užtikrinti tokią sąnaudų požiūrių veiksmingą um, CO2 mažinimo politiką. Europos komisija E, pasitelkė taršos leidimų prekybos sistemą. Ši priemonė iš tiesų puikiai tinka siekiant įgyveninti visus su klimato kaita susijusius tikslus racionaliai. Kodėl? Todėl, kad apima tam tikras savybės, e, nustatydami atitinkamas taršos kvotas, mes galime pakankamai tiksliai valdyti emisijų kiekį Ir galėtume šios standartus dabar nustatytus pritaikyti labai plačių mastų ir taip nustatyti pakankamai tiksliai ir pasiekti kovos su klimato kaita tikslus be jokių apribojimų. Taršos leidimų prekyba ir dėl jos atsirandanti taršos leidimų rinka užtikrina kad mūsų įgyvendinamos priemonės būtų įgyvendinamos e, veiksmingai sąnaudų požiūrį. Neturiu laiko paaiškinti, kodėl, tačiau taip yra. Be to, šioje rinkoje atsirastų papildomų dinamiškų paskatų daugiau investuoti į <clears throat> ekologinės technologijas, CO2 vengimo technologijas. Tai reiškia, kad ši priemonė skatintų atskirus rinkos dalyvius jų susidomėjimą plėtoti mums visiems reikalingas technologijas, kurias pasitelkus e, sąnaudų požiūrių veiksmingai būtų galima mažinti CO2 išmetimą. Šiuos tikslus galima įgyveninti pasitelkus taršos leidimų priekybą ir papildomų priemonių nereikia. Priešingai siūlomos papildomos priemonės yra kontraproduktyvios, norėčiau paaiškinti, pasirengdamas pasiūlos ir paklausos principų. Pasiūlos dalyje energijos rinkoje mes e, e, susidurėme su atsinaujinančių energijos šaltinių tiekimo į tinklą tarifais, tačiau tai nesumažina CO2 išmetimo. Puikiai žinome, kad pasitelkus atsinaujinančius energijos šaltinius mažinimas CO2 yra susijęs su <clears throat> mažėjančiomis taršos leidimų prekybos apimtimis. Tai reiškia, kad e, e, CO2 emisijos e, yra tokiu būdu perkeliamos nuo pardavėjo ant pirkėjo pečių ir emisijų kiekis yra nustatomas praktiškai iš viršaus patiriame sąnaudų e, mažindami CO2 ir pakeisdami e, išmetamą kiekį e, vėjo energiją, saulės energiją. Čia reikia vėjo energijos atveju investuoti 100, nuo 100 iki 150, o saulės energijos atveju nuo 500 iki 1000 eurų už toną. Taigi tai yra papildoma kaina, kurią turime šiuo metu mokėti. 2009 metais buvo paskelbti mokslinio tyrino, tyrimo rezultatai ir <clears throat> pristatytas palyginamasis modelis bei jo poveikis. Ši kreivė E, atspindi žaliosios elektros energijos procentinę dalį, tai yra ta kiekį pagaminamos saulės ir vėjo energijos, kuri yra pateikiama į tinklą ir papildomų sąnaudų susijusių su CO2 kiekiu ribojimu. Vien Vokietijoje 18 procentų padidėja papildomos sąnaudos siekiant e, gyvendinti šios nustatytus reikalavimus, taigi apie kažkokį taupimą čia negali būti nei kalbos. <clears throat> Taip pat dėl tų papildomų technologijų mažėja CO2 kaina, o išmetamas kiekis lieka nepakitęs, tačiau e, kaina taršos leidimų krinta E, o tai yra blogai, mums reikia didesnės CO2 kainos, e, nes jeigu kaina bus mažesnė, tai reikš, kad e, tie, kurie išmeta į aplinką CO2, gali tai daryti pigiai ir dėl to mažėja paskatos mažinti CO2 išmetimą į aplinką. Nes uh, Mes ir toliau teigiame, kad atsinaujinančių energijos šaltinių dalis ateityje turės didėti, o tai reiškia, kad e, CO2 teršėjai ir toliau gali tikėti žemų kainų už e, išmetamą savo CO2. E, šiame grafike yra atspindimas žemų CO2 kainų poveikis pirminiams energijos ištekliams, pavyzdžiui rūdai Angliai. Matote, kad dėl mažėjančios CO2 kainos Vokietijoje daugiau suvartojama ir sudeginama rudo, rusvosios anglies e, palyginti su tokia situacija, kuomet e, CO2 kaina būtų didesnė. Taigi čia reiktų papildomo įsikišimo e, paklausos pusėje, pavyzdžiui, tam tikrus reglamentus patvirtinant susijusius su gamyba, tačiau tuomet atsitinka tie patys e, dalykai. <clears throat> Tos e, numatomos taisyklės ir reikalavimai iš tikrųjų nesumažina faktinių emisijų ir didėja tik tai sąnaudos susijusios su atitinkamų taisyklių laikymusi. Kokias galima daryti išvadas? bet kokie politiniai sprendimai, kuris siekiama sumažinti CO2 išmetimą, e, yra netinkama ir nereikalinga, tiksliau yra netinkami nereikalingi ir tik tai didina papildomas sąnaudas ir galiausiai Dėl atitinkamų politinių sprendimų mūsų energijos vartojimo efektyvumas yra mažesnis, lyginant, palyginti su <clears throat> įprastinėmis e, sąlygomis. Taigi grįžkime prie klausimo, pagrindinio šių diskusijų klausimo, kaip reikėtų nustatyti energijos taupimo tvarką, ar nustatant absoliučius tikslus, ar e, pasirinkat santykinius tikslus, pavyzdžiui, e, atitinkamą tonų kiekį milijonoje nuo BVP. Gal klausimas, kokia būtų tinkamiausia e, reguliavimo forma atsižvelgiant į ekonomikos augimą. Mano kolega ponas e, Eicherman šį klausimą bandė svarstyti. Taigi e, reikėtų atitinkamas aplikybėms svarstyti, kokia priemonė yra tinkamiausia santykiniam tikslui pasiekti ir absoliučiam tikslui, ar ekonomikos augimo, ar uh, E, nuosmukio laikotarpiu, tai augimo laikotarpiu e, e, absoliutus tikslas yra kengsmingas, o veiksmingumo tikslas yra naudingas. Nuosmukio laikotarpiu tuo tarpu absoliutus tikslai yra naudingesni nei santykiniai tikslai nes remiantis pono Eichhammerio duomenimis galima teikti, kad e, nuosmukio laikotarpiu energijos vartojimo efektyvumas tik tai mažės. Taigi, jeigu ekonomika išgyvena nuosmukį, tai e, e, pasirinkus santykinį tikslą reikės ne tik taupyti energiją, tačiau dar patirti papildomų sąnaudų siekiant tos energijos taupimo, todėl e, ekonomikos nuosmukio sąlygomis ši priemonė santykinių tikslų užsibrėžimo yra blogesnė. Taigi čia matome tam tikras lygesias ir remiantis šiais svarstymais ir argumentais negalime apsispręsti, koks modelis būtų pasirinkamiausias. Todėl siūlau Jums trečiąjį kelią, kompromisinį kelią ir jis susijęs su mano ankstesnėmis mintimis dėl e, tam tikro kompromisinio sprendimo, kuris susijęs su pageidaujamu 20 procentų energijos išteklių sutaupimu. E, perkelti į mūsų e, energetinę paletę. <clears throat> Ir sumažinus atitinkamų išteklių, iškastinio kūro, kitų energijos rūšių kiekį sumažinti CO2 išmetimo kiekį ir po to palyginti. Gaunamus rezultatus. Rezultatas būtų toks, kad jūsų planuojama prasminga 20 procentų energijos vartojimo sumažinimą būtų galima pasiekti, tačiau tą tikslą galima pasiekti tik tai naudojant e, arba mažinant e, iškastinio kūro sunaudojimą. Tai prisidėtų prie klimato kovos, čia e, klimato kaita gerinimo. Jeigu dar pasitelktumėme taršos leidimų prekybos sistemą, būtų galima e, patirti mažiau papildomų sąnaudų, mes nešvastytume išteklių ir didintume energijos vartojimo efektyvumą. Galiausiai norėčiau paminėti argumentą susijusi su ekonomikos augimu arba kenkimu e, ekonomikos augimu. Šis argumentas taip pat negaliotų, nes būtent šis sprendimas galėtų būti taikomas tiek ekonomikos augimo, tiek nuosmukio laikotarpiu. Būtent e, ten norėčiau pasiūlyti ir tikiuosi, kad jūs neužpykstant manęs, kad e, labai mažai skiriu dėmesio <clears throat> būtent šiam aspektui ir daugiau kalbėjau apie tokius bendresnio pobūdžio e, dalykus, kurie galbūt jums atrodo ir žinomi, tačiau man yra lygiai taip pat svarbus. Ačiū uždėmesi, pirmininkas. Labai ačiū. <clears throat> E, iš karto pradėkime diskusijos, ponė Ford, pirmoji klausimas. No? Well, uh, read me. No. No, she doesn't do it. No, she doesn't want. Okay. Nebenori, ponė Ford, tada žodis ponui Klaus Turmės. Uh, so thank you for, for the two, uh... Ačiū. Ačiū už tokius uh, du pristatymus. Šiandien iš tiesų mes diskutuojame apie tai, kad direktyvoje yra uh, tam tikri tikslai nustatyti. Ir kyla klausimas, ar tie tikslai iš tikrųjų yra geriausias būdas veikti, siekti. Ar aš galiu pirmiausia pateikti porą trejatų klausimų. Direktyva nustatytas tikslas jums. Jis atrodo santykinis, neabsoliutus. Tai būtų vienas iš uh, klausimų, nes diskusijose dažnai iškyla e, tam tikrų nesusipratimų, nes mes kalbam apie komisijos tekstą kaip nustatantį absoliučius tikslus, bet jeigu aš teisingai supratau iš jūsų įžangos, jūs tai traktuojate kaip santykinį tikslą, nes jis yra pagrystas tam tikrų scenarijumi ir galėtumėt grįžti prie to klausimo. Antras dalykas. Jeigu aš teisingai supratau e, šios du pasisakymus, jeigu mes perytume prie intensyvios energijos e, tikslo. Vadinasi, ekonomikos nuosmukio medu šis tikslas prilygtų e, veiklos mastams. Ir e, tokio tikslo būtų pasiekti kur kas sunkiau dabartinėmis ekonomikos sąlygomis negu e, ekonomikos augimo sąlygomis. Taip pat kolegoms iš centro dešiniosios jūs visiems galiu pasakyti, kad kai kurie lobistai, kai kurios vyriausybės jums siūlo parengti tokius pasiūlymus, kurie kai kuriuo ekonomisto akimis dar daugiau įtampą sukurtų ekonomikoje ir e, juos pasiekti būtų dar sunkiau negu tuos tikslus nustatytus direktyvoje. Ir dar vienas klausimas ponui Voimanui. Aš didelė dalimi su jumis sutinku. Jeigu mes tą darbą darome dabar, mes turime sugriežtinti viršutinę ribą. Gal galėtumėt kolegoms šiek tiek detaliau papasakoti, kodėl yra taip svarbu e, nustatant efektyvumo priemonės sugriežtinti ir viršutinę ribą, nes kitaip bus prarastas sistemos nuoseklumas. Ačiū. Kolegė Vidal Kvadras. Ponas Vidal Kvadras. Gracias, presidente. Dėkoju, pirmininkė. Anadien, kai pirmas iki keitėmės nuomonėmis apie energijos efektyvumo direktyvą, E, mes visi dalyvavome labai įdomioje diskusijoje, kuri iš esmės išsirutuliojo į filosofinį lygmenį, o ne ekonomiką. Ir buvo iškeltas klausimas, ar geriau yra e, energijos efektyvumą padaryti tikslu, ar negeriau būtų kalbėti apie absoliutų pirminės energijos suvartojimo sumažinimą. Aš labai atidžiai klausiausi šiandienos e, kalbėto, ypač pono Hamerio. Ir mačiau, kad e, tas klausimas irgi susilaukia nemažai dėmesio toje kalboje, nes intelektinių požiūris labai įdomus. Ir aš jums pasakysiu, kokią išvadą padariau. Buvo pasakyta, kad e, tikslą pasiekti yra lengviau jeigu mes norime sumažinti pirminės energijos suvartojimo mastą, kadangi dabar yra bendras ekonomikos nuosmukis, tai yra savaime suprantama. Kur kas sunkiau tai padaryti būtų, jeigu vyktų, jeigu stebėtume ekonomikos augimą. Tai kaip aš matau dabar susidariusią padėtį. Lengviau tikslą pasiekti jeigu uh, mūsų ekonomika neauks. Jeigu milijonai žmonių nedirba, jie negali vartoti, energija yra suvartojama mažiau, nes pramonės produkcija nėra reikalinga. Ar nėra taip, kad mes labiau sutaupame energijos dėl to, kad skurstame ir susidurime su visai le problemų? Man atrodo, kad toks argumentas skamba geriau, nes yra tarsi pučiama migla į akis. Nemanau, kad tokia perspektyva kam nors atrodytų labai įkvepianti. Jeigu nebus suformuota įtikinamesnių argumentų, kaip aš jau šiandien sakiau, su visa pagarba jums, tai mūsų pagrindinis tikslas turėtų būti, nepriklausomai nuo to, ar yra recesija ar ne, pereiti prie didesnių produkcijos mastų ir, didesn, ir mažesnio energijos naudojimo. Turim stiprinti bendrą ekonomikos efektyvumą. To mums būtent mums reikia. Ir galiausiai tik tokiu būdu užtikrinsime, kad mūsų pramonė bus konkurencinga. Ir mes galėsime E, energiją, energijos efektyvumą skatinti, paversdami jį varomąją jėgą e, pramonės raidoje, darbo vietų kūrime ir ES konkurencingumo stiprinėje pasaulinėje rinkoje. Kulaska Bobinska. Pana Kolarska Bobinska. Dziękuję bardzo. E, bardzo ba, ważne. Labai ačiū. Iš tiesų šis posėdis labai svarbus ir įdomus ir kai kurie klausimai yra fundamentalūs energijos naudojimo efektyvumo apibrieštis modelių klausimas, kas yra absoliutus ar santykiniai tikslai. Taip pat ponas Turmesas, kuris rengė pranešimą, mums sakė, kai, kai kurie iš mūsų rengdami pakeitimus ne visiškai suprato, kaip apibrėžiami tie tikslai, ar kalbame apie absoliučius ar santykinius tikslus. Taigi, pirmininkė, norėčiau pateikti svarbų prašymą. Aš norėčiau, kad jeigu būtų, kad tokie susitikimai būtų organizuojami paties proceso pradžioje. Nes dabar tai, ką išgirstame, čia yra labai įdomu ir svarbu. Tačiau būtų daug geriau, jeigu tokia diskusija ir tokie klausimai, ekspertų nuomonės pateikimai būtų proceso pradžioje. Taigi galbūt kitais metais, jeigu bus svarbių dokumentų, reikėtų tokius posėdžius e, renkti proceso pradžioje, o ne tada, kai iš esmės baigėme jau diskusiją dėl pakeitimų. Mano e, toks komentaras galbūt techninio pavudžio, tačiau norėjau jį išsakyti. Ar dabar veikia mikrofonas? Atrodo, kad taip. Žinoma, jūsų pastaba yra naudinga, tačiau mes patys darome savo spaudimą e, vykdydami šią procedūrą. Klausimai iškilo diskusijos metu ir aišku labai gerai, kad mes turime progą juos išsiaiškinti. Aišku, jūs teisi, būtų buvę geriau anksčiau juos išsiaiškinti. Toliau, pana Hall. Aš šiek tiek supanėjau, nes ponia Ford išėjo iš salės. Prašom. Visada gerai, kai mūsų komandita iš kitos disciplinos atstovų ateina pas mus grinųjų ekonomistų ir pakalba apie mūsų klausimus. Norėčiau pakalbėti apie keletą dalykų, na ir energijos veiksmingo naudojimo direktyvą taip pat. Kai kalbame apie naudą ir kaštus e, ekonomikoje, labai svarbu suprasti, kad praktinė prasme energijos taupimas gali duoti naudos, o ne kaštus pakelti, nes tai atsiranda per naujoves. Matome tai prietaisų automobilių e, gamybos rytise ir iš tikrųjų užtikrinama geresnė paslauga vartotojams kartu su mažesniu energijos suvartojimu. Taigi čia yra labai svarbu, svarbus dalykas, e, didelės ryšys tarp energijos vartojimo ir energijos taupimo. Jūs labai tikite rinką ir ETS potencialu Tačiau man tai primena klimato patarėjo Dauningo gatvėje e, pastaba, kad nėra istorijos, kuomet rinka duotų rezultatą iki termino, o klimato kaitos prasme mes turime terminą ir negalime laukti, kol rinka kažką padarys, ko mums reikia. Man atrodo, kad tai yra svarbu turėti galvoje. Perinant prie pono Eichmano e, išsakytų minčių, Eichhammerio minčių. Norėčiau pastikrinti, ar teisingai supratau. Jūs sakote, kad jeigu siektume energijos intensyvumo tikslo, tai iš esmės bendrovės ir šalės galėtų tiesiog plėsti savo gamybą. Tuomet jos galėtų pasiekti energijos intensyvumo tikslą, nesiimdamas jokių priemonių. Iš esmės, pakeisti tai, ką daro, jos galėtų naudoti galbūt, galbūt šiek tiek tik tai patobulinti savo metodus. Ir kol didėja BVP, faktinis energijos suvartojimo rodiklis rodytų, kad jie pasiekė tikslų ne, galvodami apie metodologiją. Jeigu eitume tokiu keliu, tai, tai tas triukšmas, kurį jūs minėjote, tai yra jūsų naudojamas terminas reiškiantis, kad nelengva viską išmatuoti, kad yra daug kitų ekonominių jėgų, kurios taip pat veikia. Tai mums liktų daug neaiškumo, koks bus galtinis rezultatas. Aš nesprantu, kaip turint energijos intensyvumo tikslą galėtume būti tikri, kad pasieksime energijos taupimo tikslų ar bent jau žinotume, ar mes jį pasiekėme ar ne. Dėl to neiškumo visame procese. Man kyla klausimas, kas atsitiktų, kai baigsis nuosmukis. Šiuo metu e, lengva taupyti energiją, nes sunaudojame mažiau energijos, nes nėra ekonomikos augimo. Tačiau jeigu nepažvelgsime į pagrindus, kaip teikti energijos paslaugas ir kaip gauti naudos naudojant energiją efektyviau, tai kai pasibaigs nuosmukis ir tai prasidės ekonomikos augimas, pamatysime, kad naudojame labai daug energijos, nes struktūriškai problemos neišsprendėme. Ir tai savo ruoštų kaip jūs sakėte, neteisingai nukreiptas investicijas. Mums turi rūpėti tai, kad mes galime išvaistyti labai daug pinigų, jeigu investuotume į vairius siūlomus infrastruktūros projektus, nes aiškiai nesuvokiame, kiek energijos mums reikės. Ar jums nekyla klausimas, kad energijos intensyvumo tikslo neiškumas iš esmės gali priversti mus potencialiai bent jau e, neteisingai nukreipti ribotus išteklius į investicijas, energijos tiekimo projektams, energijos infrastruktūros projektams, kurių galbūt mums iš viso nereikės. Tačiau to dabar mes nežinome, ar jų mums reikės ar ne. Ačiū. Apipa. Ponas Piperis. Ačiū pirmininkė. Žinoma, man atrodo, kad taip pat ši diskusija būtų buvusi daug geresnė, jeigu būtų surinkta anksčiau. Aišku, mes norime energiją naudoti veiksmingai, norime taupyti išteklius ir praleidome didžiulę progą, puikią progą, nes komisijos pasiūlymus priimame nepakankamai kritiškai. Šiandien sužinojau, kad turint ir absoliučius tikslus, ir santykinius tikslus yra tam tikrų trūkumų. Jeigu išplėsime ETS sistemą į kitas ekonomikos sritis, pavyzdžiui, namų ūkius, tai tai būtų daug lengviau padaryti negu tai, ką planuojame dabar. Turime prieš akis direktyvą ir turime dirbti juos pagrindu. Norėčiau abiejų ekspertų paklausti, ar įmanomas kompromisas. Profesoriau Vaimanai ar ponia Eichhameri. ar įmanoma rasti ryšį tarp tų absoliučių ir santykinių tikslų, ar galima juos susijęti su ekonominiu klimatu, ar galbūt kompromisas būtų tas, kad valstybės narės perimtų daugiau dalykų į savo kompetencijos sritę, sritį. Galbūt e, galima numatyti privalomas tikslus, bet valstybės narės pačios apsispręstų, kaip jų pasiekti. Pagal komisijos pasiūlymą tai kalbama apie emisijų kreditus, bet galbūt galima plėsti tą sistemą. Ar būtų tam tikra galimybė ieškoti kompromisu? Gal kaip, kažkaip galima būtų tas idėjas susijęti? Grazie, ringrazio. Labai ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti už jūsų prezentacijas. Pati norėčiau skirti keletą komentarų ponui Acheminui. Mes kol kas dar e, ataskaitos nematėme. E, ir aš norėčiau tik porą dalykų išskirti, kuriuos jau paminėjo anksčiau klaususieji. Kok, koks yra ryšys tarp uh, iškeltų tikslų ir dabar e, pastebimų ekonomikos tendencijų. Jeigu tikslai, e, apie kuriuos kalbame direktyvoje, yra nustatyti atsižvelgiant į ekonomikos pokyčius, mes turime e, suprasti, kad um, reikės priešintis tiems dalykams, nes ekonomikos augimo metu tai gali būti naudinga, bet kaži ar tai atneš naudos uh, regresyviuoju ekonominio ciklo metu. Mes turėtume realiau įvertinti situaciją. Kitas dalykas. Turbūt e, nesunku būtų tokiais kaip dabar ekonominiais laikais pasiekti suvartojimo uh, mažinimo mastus, bet e, supraskime, kad iš kitos pusės padėtis yra labai sudėtinga. Galvodami apie vartojimą, ar mes galėtume e, nustatyti reikalingą balansą. Pažvelkite į grafikus. Ir jūs sakėte, kad kartais energijos efektyvumą pramoninkai traktuoja kaip joms uždedama papildoma našta. Tuo tarpu rodomis, e, nustatyti skaičiai rodo, kad energijos efektyvumas ekonomikos augimą tik stiprina, ypač krizės metu. Labai džiaugčiausi, jeigu pateiktieji skaičiai E, kurių pagrindus teikiate pasiūlymus, e, galėtų būti specifikuoti pagal valstybės. Taip mes galėtumėm palyginti valstybės ir galėtume paskatinti atsiliekančiasis. Turėtume e, žinoti, kokiu pavyzdžiu turime sekti. Gal tokios valstybės kaip mano galėtume paskatinti šiek tiek suskupti ir pasivyti kitas šalis. Pone Žadau. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi pratęsiu skirtingus pasisakymus. Pirmiausia, galvoju apie ponę Fioną ir jis sakė, kad reikėtų pagalvoti apie duodamų signalų kokybę. Akivaizdu, kad visuomet bus keliami klausimai dėl energijos efektyvumo, bet galime konstatuoti, kad Europoje yra pasiekta labai daug energijos efektyvumo intensyvumo požiūriu. Mes suvartojame kuo daugiau, vis daugiau ir daugiau energijos. Dabar akivaizdu, kad tikslas yra aiškus - absoliutus energijos suvartojimo sumažinimas. Ar tai gali būti sprendimas ir ateičiai, nes iki šiol tokius sprendimų vadovavomės praeitie. Mes matome, kad pramoninkams pagrindinė tiksla, tikslas yra uh, gauti kokybiškus signalus iš valstybinių institucijų. Mes turime duoti pramoninkams tokius signalus, kurie atspindėtų kiekvienos valstybės bendrų nacionalinių pajamų lygį, ekonominę padėtį. Mes privalome duoti labai aišku signalą pramoninkams. Šiandien vienintelis aiškus signalas, kurį mes galime duoti, yra tikslus e, su data ir aiškiai skaičiais tikslas, kaip turi būti sumažinamas energijos vartojimas. Energijos efektyvumas, kaip turi būti padinamas. Ponas Karas e, teisingai pastebėjo, recesijos sąlygomis e, mūsų tikslai e, virsta kitokiais. Mm, tarsi atrodo, kad energijos suvartojimas bus susijęs su mūsų skurdumu, skurdo didėjimu, neturtingumu didėjimu Europos komisija, kitos institucijos sako, kad e, ekonomikos augimas dabar silpnas ir mes aiškiai tą matome. Bet įsivaizduokim, kad išsivyščiusios šalis e, atgaus ekonomikos augimą ir tada automatiškai beveik energijos kainos išauks. Ir atrodys, kad vėlgi dėl to vartotojas nuskurs. Todėl vienintelis būdas sureaguoti į tokį uh, E, europiečių perkamosios galios e, signalą būtų nustatyti labai aišku energijos vartojimo mažinimo stiklą. Mes turime mažinti e, energijos suvartojimą taip, kad vartotojas mokėtų mažesnės, energijos, mažesnės sąskaitas už energiją. Tada vartotojas nenukenties. Klausimas ponui Ašengen ir galbūt ponui Vaisman. Ar jūsų atliktoje analizėje kuri yra atlikta šiek tiek nuošaliau nuo ES institucijų, buvo bandoma išsiaiškinti, ar Europos komisijoje egzistuoja prieštaravimų tarp e, keletą metų jau taikomos ETS sistemos apginimo, e, apie kurią kalbėjo ponas Vaisman, ir tų tikslų, kurie yra susijęti su energijos efektyvumu ir energijos e, suvartojimo mažinimu. Nes e, jeigu mes e, kalbėsime tik tai apie atsinaujančius energijos šaltinius, energijos taupimą ir išlaikysime ATS sistemą, tai e, turime suprasti, kad rezultatas gali būti nelabai geras, nes CO2 kaina gali labai smarkiai sumažėti ir e, tai tikrai neprisidės prie energijos suvartojimo mažinimo. Ponas Karins. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Vienas iš nedaugelio tikrai e, įdomių intelektualių diskusijų šiame komitete. Tad aš noriu padėkoti pirmiausia pranešėjams. Girdėjau keletą minčių, kurios mane tiesiog nustebino. Ponas Žadau ką tik pasakė, kad su ekonomikos e, augimu energijos kainos didės ir vartotojai tik nuskurs tai tarsi smūgis į veidą logiškai mąstantiesiems. Jeigu ekonomika, o žmonės turės darbą, žmonės turės darbą, turės atlyginimą ir atitinkamai didesnę dalį e, ir, ir atitinkamai dalis išleidžiama energijai atlyginimo sumažės proporciškai. Mes čia kalbame apie labai skirtingus dalykus šioje salėje. Atrodo, mes ekonomikos augimą visiškai priešingai suprantame. Kalbame apie taupimą ir jį prieš pastatome energijos intensyvumui ar energijos suvartojimui. Suvartojimo tikslas atrodo tampa intensyvumo tikslu. Mano valstybėje Latvijoje mes e, pasiekėme energijos taupimo rekordus. Ir mes labai paprastai tai padarim. E, kai esi e, skurdus kaip pelė, tai labai ir taupai. Nežiūri televizoriaus, nes tai kainuoja, sėdi tamsoje, nes reikia energiją taupyti. Tada su savo šeima daugiau šnekies ir su žmonėm labiau bendrauji, tai galbūt yra naudinga. Ir tiek tai e, dar papildomą mėgsinį apsivelki, kad nebūtų šalta, nes namų nebešildai, kadangi tai yra per brangu. Ir reikia neapsiriboti tik suvartojimo tikslais. Pažiūrėkite, kas darosi mano valstybėje. Žmonės turi galvoti apie energijos efektyvų vartojimą. E, žmonės turi galvoti apie gerų lempučių užsidegimą. Ir, e, o ne, ne kažkaip kitaip keisti savo gyvenimo būdą nebegalima grįžti prie tų vartojimo būdų, kurie labai daug, pažiūrėjau, kūro sunaudoja negalima statyti tokių gamyklų, kurios prisėda prie BVP augimo, bet energijų, energijos daugybę suvartoja. Mes e, turim galvoti apie išmanių gamyklų statybą. Aš e, pats esu dirbęs pramonėje Latvijoje. Mes uh, E, supratom, kad yra būdų užsidirbti pinigų, bet kokiu atveju. Bet kai aš pradėjau dirbti savo gamykloje, mes tiesiog nusprendėm, kad reikia tiesiog daugiau darbo jėgos. Mes e, e, ledo, ledą gamindavom, perkeldavom iš vienos vietos į kitą ir paaiškėjo, kad tam darbo jėga tiesiog rankos labai pravertė. Supraskime, kad jeigu gamyba vyksta rankomis, nesuvartojant daug energijos, žmonėms reikės, gamykloms reikės labai daug saugojimo patalpų. Pavyzdžiui, mūsų atveju reikėtų labai daug šaldiklių. E, jeigu negalima greitai parduoti, tada sandėlių apimtis išauga. Aš e, savo gamykloje e, pradėjau investuoti į automatišką pakavimo techniką ir galiausiai tai pasiteisino, nes galėjome pagaminti daugiau, suvartodami mažiau. E, jeigu skaičiuotume kaštų ir e, išlaidų balansą, tai pamatytume, kad rezultatas yra palankus. Ir e, paaiškėjo, kad pakeitus technologijas tą patį darbą gali padaryti du žmonės, ką anksčiau padarydavo 20. Dabartinėmis ekonomikos sąlygomis, recesijos sąlygomis visai logiška yra tai, kad uh, E, recesijos sąlygomis brangiau kainuoja efektyvumas, bet mes norime efektyvumą padidinti, kad išbristume iš tos recesijos, iš to nuosmukio. Mes norime pasiekti ekonomikos augimą mažiau suvartodami energijos. Uh, Ir tada prasidės tas supratimas, kad pramonė gali būti efektyvesnė vien dėl to, kad bus pradėtos naudoti efektyvesnės lemputės. Ir mes kaip politikos e, kūrėjai turėtume sutelkti dėmesį intensyvumo modelį, nes tolimesnėje perspektyvoje e, suvartojimas sumažės tik e, su sąlyga, kad žmonės nuskurs, nes ekonomikos intensyvumas E, pradės tolimesnėje ateityje e, reikalauti, kad e, didesnis gyventojų skaičius gyvens su mažesnėmis pajamomis. Atvykit į mano valstybę, ten pamatysit, kad pas mus žmonės dar arkliais laukus arė. Dauguma e, šeimų gyvenančių už miestų toliau malkas skaldo ir taip šildosi, kaip kad buvo prieš šimtą metų. E, Taip turbūt atsitiko todėl, kad tie žmonės tiesiog negali įpirkti efektyvių elektros ar kitų šildymo renginių. Kai esi e, neturtingas, tu galvoji apie energijos taupimą ir energijos nešvaistai, bet tai neprisideda prie ekonomikos augimo. E, mes turime kalbėti apie energijos taupimą. Aš pabrėžiu dar kartą, gali taupyti būdamas skurdus, bet gali taupyti ir dirbdamas efektyviai. Danija padidino savo BVP, nepadidindama energijos suvartojimą. Danija gali būti pavyzdys mums visiems, rodantis, ką reiškia būti efektyviam. Kalbėtojas nesijungęs mikrofono. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, dann darf ich jetzt nochmal abschließend. Mėly kolegos, norėčiau dar suteikti žodį apibendrinimui abiems ekspertams, pirmajam daktarui Eichhammeriui, po to profesoriui daktarui Vaimanui. Pone Eichhammeri, jums žodis. Galbūt e, galėčiau trumpai paklausti, kiek skirsite man laiko atsakymams. Dešimt minučių. Čia daug filosofinių klausimų buvo užduota ir minčių pateikta, tačiau į visus negalėsiu sureaguoti. Pasistengsiu sureaguoti į svarbiausius aspektus. Viena vertus buvo keliamas klausimas, ko siekiama šią direktyvą. Noriu dar kartą pabrėžti, direktyvoje nesuformuluotas absoliutus tikslas, jis yra siejamas su mm, tam tikrų referencinių metų eiga iki 2020 mm, e, metų. Ir e, tai yra didžiulis skirtumas lyginant su absoliučiais tikslais, kurie iš tiesų galėtų apriboti ūkio augimą. Antrasis klausimas, kuris e, pasikartojo kelis kartus. Ar gerai, kad ekonomikos nuosmukio laikotarpiu e, tas tikslas neturėtų būti taip aukštai keliamas kaip ekonomikos augimo laikotarpiu. Galbūt aš per mažai šiam aspektui skiriu dėmesio, ponia Hall teisingai atkreipė dėmesį, kad ir ekonomikos nuosmukio metu labai svarbu įgyvendinti energijos e, taupimo <clears throat> priemonės. Aš pritariu ponui Karinčiui. <clears throat> kad e, e, aišku, gyvenant tam tikras priemonės siekiant išeiti iš ekonomikos nuosmukę įveikti, energijos suvartojimas vis tiek didės, palyginant e, su tomis priemonėmis, e, kai nieko nėra daroma. Tačiau reikia atsižvelgti, kad ekonomikos nuosmukio laikotarpiu mažiau investuojant į energijos vartojimo efektyvumą rinkoje vėliau ir būtų sudėtinga rasti lėšų atitinkamiems taupimo projektams. Todėl reikėtų pamėginti taip pat ir krizės sąlygomis e, teikti paramą tam tikroms paslaugoms siekiant e, apriboti energijos suvartojimą. Tačiau puikiai e, visi suprantame, kad e, iš ankstinės investicijos e, e yra tam tikras ribojantis veiksnys ir tai investicijų, ypač krizės sąlygomis, labai sudėtinga pritraukti, net ir turint omenyje, kad vėliau jos duoda teigiamų rezultatų. Kitas dažnai pasikartojęs diskusijose aspektas buvo susijęs su atskirų priemonių tarpusavio santykių, pavyzdžiui, taršos leidimų prekybos sistemos su energijos vartojimo efektyvumo skatinimo priemonėmis. Minėjau, kad nesu ekonomistas ir norėčiau e, pretenduoti į tokius, tačiau esame žinomų, žinomų pasaulyje ekonomistų, pavyzdžiui, ponas. E, Sternas, kuris teigia, kad be ekonominių priemonių būtina pasitelkti ir kitas priemonės, kurios e, būtų papildomos Tarptautinės energetikos agentūros e, ataskaitoje, kuri buvo šiemet paskelbta, kalbama apie įvairių priemonių tarpusavio sąveiką siekiant galutinio tikslo taršos leidimų prekybos e, sistema optimizuojamas ekonominis kriterijus, mano nuomonė, tačiau mums reikėtų remtis daugeliu kriterijų atsižvelgti į dinaminius e, aspektus, dinamiškus aspektus, o ne, tik, o ne vieni tos aspektus, kurie mums suteiktų trumpalaikį rinkos pranašumą ir uh, Tartautinės e, energijos e, agentūros analizėje apie tai labai e, aiškiai kalbama, tačiau ponas Vaimanas yra tiesus, teisus. Tai buvo patvirtinama ir atskiruose komentaruose, kad naudojantis skirtingomis priemonėmis reikia labai atidžiai stebėti, kokia būtų jų tarpusavio sąveika, ji gali būti teigiama ir neigiama. Mes diskutavome apie CAP ir ETS taršos leidimų prekybos sistemą. Aišku, reikia pagalvoti, jeigu mes naudosimės vien tik tai ETS sistema, tai e, reikia atsižvelgti į tai, kokį poveikį ši priemonė turės CAP, CAP sistemai ir kokiu mes Mm, patirsime ekonominių, neekonominių suvaržymų ir <clears throat> su kokiamis kliūtimis susidursime. Taigi čia reikia pasitelkti ne tik e, ekonominius e, gebėjimus ir kompetencijas, tačiau taip pat remtis ir e, empirinę patirtimį direktyvoje. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tokių E, priemonių svarbą, kurios yra susijusios tiesiogiai su siekiamais tikslais, tačiau taip pat ir su e, įgyvendinamų tikslų teikiama nauda. Ir aš nežinau, ar geriau būtų pasirinkti absoliučius tikslus ar santykinius tikslus, tačiau akivaizdu, kad e, su absoliučiais tikslais galima susėti daug aiškesnius signalus, ponas Lambrecht labai teisingai į tai atkreipė dėmesį siekiant didinti energijos suvartojimo intensyvumą. Manau, kad būtų galima komentuoti dar daug aspektų, tačiau pabaigai norėčiau paminėti, kad labai svarbu ne tik užsibrėžti tam tik tam tikrus tikslus, tačiau taip pat ir stebėti, kaip jie yra įgyvendinami. Aš dalyvau rengiant energijos paslaugų direktyvą ir pastebėjau, kad kuo sudėtingesni yra užsibrėžiami tikslai, tuo sunkiau yra žmonėms juos suvokti. Daugelis iš mūsų turi aukštai išsilavinimą, tačiau jeigu mes kiekvieną dieną nesusidurėme su tokiais e, dalykais, tai iš tikrųjų dažnai uh, pradedame painiotis ir dažnai painiojam, pavyzdžiui, absoliutus tikslais su energijos vartojimo tikslais. Jeigu mes tokias sudėtingas sistemas e, bandysime įgyvendinti, tai mes paprasčiausiai nesugebėsime jų suvokti ir daugelis e, tuomet e, teiktų pirmenybę daug paprastesniems, tačiau nekintančiams sistemoms. Pirmininkas, ačiū profesoriui Vaimanui, steikiamas žodis. Norėčiau pradėti nuo ponios Hall <clears throat> pastebėjimo. Jūs kalbėjote apie du dalykus. Jūs minėjote, kad taupant energijos suvartojimą mes dėktume naujoves ir e, dėl to nepatirtume sąnaudų. Deja, taip nėra. Jeigu norite, kad e, jūsų šalituvas taptų veiksmingesnis, tai reikia papildomai izoliuoti, tai kainuoja daugiau negu neizoliuotas šaldytuvus. Jeigu norite, kad namas suvartotų mažiau energijos, tai reikia jį apšiltinti, o atitinkama šiltinimo medžiaga arba medžiagos taip pat atitinkamai kainuoja. Jeigu 80-ame dešimtmetyje jūs statėte namą ir dabar norite jį apšiltinti, tai reikia investuoti nuo 50 iki 60 tūkstančių eurų šį projektą. Taigi taip yra patiriamas papildomas sąnaudos ir kyla klausimas, kur reikėtų tinkamiausiai taupyti energiją ir jeigu apie tai negalvotume, tai būtų neracionalu ir aš pasiūlyčiau jūsų premjerui pakeisti e, savo patarėją e, energijos politikos klausimais. Nes jo pastabos E, susijusios su energijos suvartojimu tikrai yra ne, neracionalius, nes, pavyzdžiui, kalbant apie energijos suvartojimą, yra nustatomos viršutinės ribos ir Europoje veikiančios įmonės gali e, išskirti, išmesti aplinką CO2, jeigu tik jos turi tam atitinkamus leidimus ir nuo pat pradžių tokia priemonė turi būti taikoma ir jokių terminų nereikia ir rinka čia puikiai veikia. Ir e, rinka dabar reaguoja į politinius e, sprendimus ir atitinkamai yra nustatomos rinkos kainos ir dėja rinka čia nieko kalta, kad politiniai sprendimai yra netinkami. Antras pastebėjimas galbūt apibendrinamo pobūdžio, ponai Turmesu. Jūs neteisingai mane supratote, iš esmės aš nesakiau, kad reikėtų vykdyti ir toliau dabartinę politiką ir e, po to atgalinę tvarką pritaikyti e, didžiausios taršos e, ribas. Aš manau, aš priešingai teigiau, kad reikia nustatyti ribas ir nesikišti į visus kitus dalykus. Prekyba taršos leidimais veikia remiantis tam tikrų principų ir esama priežasčių, dėl kurių ekonomistai yra įsitikinę šios priemonės veiksmingumu. Reiškia, reikia nustatyti aplinkosaugos politinius tikslus CAP ir padaryti tuos tikslus visiems privalomais, nustatant tam tikras teisės ir e, leidžiant teršti aplinką tik tai tiems, kurie atitinkamas teisės įsigijo. Tai yra pirmas žingsnis. Antras žingsnis yra kaip užtikrinti, kad nebūtų viršijamas bendrasis taršos tikslas. Yra, turi būti priimtas sprendimas, kokias priemonės, kokią techniką pasitelkti siekiant vengti taršos. Ir čia yra pasirinkama taršos leidimo priekybos sistema, decentralizuota ir viskas perleidžiama atskiriems veikėjams dėl tam tikros priežasties, nes pirmiausiai reikia turėti informacijos apie tai, kur būtų galima mažiausiamis sąnaudomis sumažinti taršą ir būtent pasitelkus prekybos taršos leidimų sistemą mes skatiname pasinaudoti atitinkamus galimybėmis mažiausiamis sąnaudomis taupyti CO2 išmetimą, dar uždirbti pinigų, parduodant savo taršos turimus leidimus. Tai reiškia, kad ši priemonė ekonomistų yra vadinama e, tinkama e, įgyvendinti įvairias paskatas ir būtent todėl, lyginant su kitomis priemonėmis, ši priemonė yra pranašesnė. Jeigu mes, pavyzdžiui, e, viską verstume aukštinkojomis ir numatytume, kad būtina pasinaudoti tam tikromis technologijomis, Tai ir tuomet sumažintume tuo pačiu metu didžiausią taršos e, ribą, tai e, atitinkamai taršos leidimų e, sistema jau taptų netokia veiksminga, nes mažėtų CO2 kainos. Taigi, tai yra pagrindinis argumentas, kurį aš norėčiau pagrysti taršos leidimo prekybos sistemos veiksmingumo paskutinis pastebėjimas. Ponas Turmis, ar tai reiškia, kad būtų, buvus, e, būtų buvę geriau, jeigu komisija iš karto būtų nustačiusi 30 procentų energijos suvartojimo ir CO2 išmetimo tikslo. Atsakymas, jūs dabar kalbate apie didžiausią taršos ribą, kalbant apie prekybos taršos leidimų sistemą. Tai yra politinis, politinių veikėjų sprendimas, dėl jo turi susitarti e, žmonės dirbantis Bruselėje. Ne mano užduotis yra nustatyti tas ribas. Mūsų pagrindinė žinia yra tokia, jeigu mes norime mažinti CO2 išmetimus, manau, kad turėtume tą daryti kuo greičiau ir kuo platesniu mastu. Būtų prasminga pasitelkti tokias priemonės, kurios leistų šio tikslo siekti mažiausiamis sąnaudomis ir būtų galima sustarti dėl galutinio tikslo, kuris galėtų būti 20, 30 arba 40 procentų, tačiau šis tikslas yra nustatomas demokratinio proceso metu ir e, tai yra politinis sprendimas Aš dar turiu penkias minutės, taip, taip, taip žinoma, sako pirmininkas. E, buvo teigiama, kad aš labiau filosofiniais svarstymais remiausi savo žanginėje kalboje. Tai buvo labiau ekonominio pobūdžio argumentai. Noriu e, pastebėti ir atkreipiau dėmesį tai, į tai, daugumoje diskusijų dalyvių minčių. Manome, kad savaime taupyti energiją yra geras tikslas. Aš nesuprantu tokio argumento. Teisybė, sakant. Pirmiausiai, e, e, dėl to, ką jūs minėjote, energijos suvartojimas pats savaime nėra blogas dalykas, mes daug energijos suvartojame. Ir E, pavyzdžiui, dabar mes galime susikalbėti tarpusavėje per mikrofoną ir tai yra normalis, normalus dalykas, mes protingai naudojame energiją. Kitas argumentas. Padarykime tokį eksperimentą. Įsivaizduokime, kad Europoje būtų energijos šaltinis neišsemiamas ir neterštų aplinkos, būtų visiškai E, švarus energijos šaltinis. Na, nu, tai yra visiškai e, utopinė mintis, utopinis e, eksperimentas. Neturėtume jokių problemų su atliekų saugojimu ir galėtume gaminti šią energiją nedidelėmis sąnaudomis. Ar mums reikėtų kalbėti apie energijos suvartojimo direktyvą? Visiškai nereiktų. Mes apie ją kalbame tik dėl to, kad kenkiame aplinką vartodami energiją, išmetame ją CO2 ir neturime atsinaujinančių energijos šaltinių. Tai yra pagrindinės problemos formuluodami savo tikslus, turime kalbėti apie šias problemas. Tačiau paprasčiausiai kalbėti apie tai, kad reikia taupyti energiją dėl to, kad tai yra savaime geras dalykas, yra visiškai neracionali mintis, jeigu mes nesiekime e, tuo papildomu tikslu. <clears throat> Jeigu mes vien tokį tikslą savo keltume, tai e, e, susidurtume su daug sunkumų ir problemų, nes jos iškyla dėl to, kad mes užsibrėžiame įvairius uh, tikslus, pavyzdžiui, 20 procentų taupyti energijos suvartojimą, 20 procentų mažinti CO2 emisijas, tačiau puikiai visiškai nežinome, kaip tų tikslų pasiekti. Ir šios diskusijos tai dar labiau e, aiškėja. Taigi mes turime svarstyti tikrasias problemas. Ir mano manimu, e, tikrosios problemos yra klimato kaita ir e, išteklių baigtinumas, o ne tas faktas, kad mes vartojame energiją. Būtent apie tai reikia kalbėti. Galbūt dar viena pastaba e, arba e, replikavimas kolegai. Aš pasisakau už tai, kad reikia diskutuoti apie atskirų priemonių tarpusavio sąveiką, tačiau e, man visą laiką kliūna kad e, pristatomi argumentai <clears throat> e, susijęs su diskusijomis dėl e, taršos leidimų sistemos nėra iš esmės aptariami ir svarstami, nesvarstamos yra sąnaudų veiksmingumas arba būtinybė nesikišti vykstančius procesus. Aš sutapiau vieną minutę laiko. Pirmininkas noriu padėkoti ponui Alžemeriui, profesoriui Vaimanui. Hmm. Už dalyvavimą diskusijose, už argumentus pristatytus, kurie verčia susimastyti. Manau, kad savo laiką mes išnaudojame tikrai veiksmingai. Dar kartą dėkoju, kad atvykote. siapa begitu siapa Okay. Einverstanden. Meine Damen und Herren, wir fahren fort in der Tagesordnung. Svarstykime toliau savo darbo tvarkę, dar mums liko vienas darbo tvarkės punktas. Penktasis punktas Tai yra pasikeitimo informacijos sistema e, tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių e, energetikos srityje. Pranešėjai šio klausimo yra ponas Karinš, jam ir suteiksime pirmajam žodį. E, negalime pradėti, kol ponas Karinš nepradės kalbėti. Prašau jums žodis. Thank you very much, Chair. I'll try to be brief. I think we're all uh, a little. Pasistengsiu kalbėti trumpai, nes visi jau turbūt yra pavargę. Čia kalbame apie komisijos pasiūlymą, kuris pagristas e, šių metų vasario tarybos išvadomis, kad susitarimai tarp ES valstybių narių, tarp vyriausybiniai susitarimai tarp valstybių, valstybių narių ir trečiųjų šalių energijos tiekėjų Taigi tą informaciją reikėtų keistis tarp valstybių narių, kad būtų galima pasidaryti geriausią patirtimi ir ES užtikrinti kažkokį bendresnį balsą ar požiūrį, kalbantis su trečiųjų šalių tikėjais. Noriu priminti, kad importuojama 80 procentų naftos, 60 procentų dujų išnaudojimų išteklių. Toks, tokia importo dalis e, turi tendenciją didėti, o ne mažėti naftos ir dujų sektoriuose. Rusija yra vienas didžiausių, viena didžiausių tiekėjų, yra didžiausia dujų tiekėja ir beveik tokie pat, e, tiek pat tiekia naftos kaip ir OPEC. E, Norvegija yra kitas tiekėjas. Vertinama, kad yra maždaug 60 vyriausybinių susitarimų dėl e, dujų tiekimo iš trečiųjų šalių ir maždaug apie 30 vyriausybinių susitarimų dėl naftos tiekimo. Tačiau šiuo metu iš tikrųjų nesikeičiama informacija tarp valstybių narių dėl geriausios patirties Europoje ir Europa jokių būdų nekalba vienu balsu. Kitaip sakant, Rusija žino visų valstybių narių sustarimų su Rusija turinį, bet mes patys e, to nežinome. Tai yra judėjimas viena kryptimi. Jie žino, ką sako mums visiems tačiau mes tarpusavėje nežinome, kokios sąlygos yra įrašytos ar neįrašytos sustartėse. Ir Europai, aišku, rūpi tai, kad ar Europos teisė, teisės laikomasi, ar trečių šalių prieiga į Europos, Europos Sąjungos e, teritoriją garantuojama, ar tarptautiniai sustarimai neprieštarauja tam. Ir Tai yra labai svarbu investicijoms į energijos infrastruktūrą. Jeigu bendrovė nori investuoti į naują infrastruktūrą ir yra sustarimas tarp valstybės narės ir, tarkime, Rusijos, Rusija, žinoma, spaus, kad tokia infrastruktūra turėtų ne, neprileistų trečiųjų šalių. Ir jeigu toks susitarimas pasirašomas dėl Rusijos spaudimos, gali pasirodyti, kad investuotojas E, staiga e, padaręs investiciją, susilaukia pažeidimų procedūros, žmonės praranda pinigus, darbo vietas, taigi komisijai reikia aiškumo. Ir aš manau, kad to, tokia iniciatyva yra gera. Mes kaip parlamentarai turėtume ją remti. Yra nerimo keliančių dalykų, tarp kai kur valstybių narių dėl suverenumo klausimų, pavyzdžiui, ar Bruselis ir daug, dar daugiau kišis ir jų reikalus. Pramonės atstovams e, rūpi konfidencialumo klausimai. Na ir kalbantis su komisijos nariais ir skaitant jų pasiūlymą, atrodo, kad konfidencialumo klausimas nėra problema, nes šis teisės aktos siūlomas teisės aktas e, susijęs su tarpvyriausybiniais susitarimais, o ne, o ne susitarimais tarp bendrovių. Taigi, turint galvoje tarpvyriausybinius susitarimus, tai čia aiškiai taip pat yra kalbama apie komercinius susitarimus, ar juos reikia atskleisti taip pat. Taip pat pasiūlome, siūlomame teisės akte valstybės narės galėtų prašyti laikytis konfidencialumo, kalbant apie sustarimus. Taigi komisija žinotų, koks yra sustarimo e, turinys ir galėtų vertinti, ar e, laikomas ES teisės. Tačiau dėl komerciškai svarbios e, informacijos, dėl kainų ir panašiai, tai ji nebūtų skelbima. Konfidencialumas pagal šį pasiūlytą teisės aktų neturėtų būti problema ir manau, kad pramonės atstovai, jeigu atidžiai paskaitytų tą pasiūlymą ir jeigu, jeigu mes neteiksime didelių pakeitimų, tai neigiamo poveikio pramonė nebus dėl komercinių paslapčių. Jos nebūtų viešinamos. Kitas e, klausimas yra institucinis. Tai yra e, tarybos valstybių narių prerogatyvos ir komisijos arba bendros prerogatyvos. Čia, sakyčiau, kaip parlamentarai ir bendros rinkos idėjos, taip pat ir energetikos rytyje gynėjai, manau, kad turėtume būti suinteresuoti ginti to, pritarti tokiam teisės aktui. Tai yra, mano nuomonė, pirmas teisėkuros pasiūlymas, kuris šiek tiek mus priartina prie bendros Europos energijos politikos tikros bendros rinkos. Jos iš tikrųjų dar nėra. Tačiau yra žingsnis e, teisinga linkme. Ir jeigu vertinsime e, kaštus ir naudą, kaip ankstesnėje diskusijoje, kur buvo sakoma, kad negalima staupyti, nedidint, ne, nepatiriant kaštų. Taigi čia irgi taip pat, jeigu mes pasvertume kaštus ir naudą, tai turėtume naudos, naudą iš e, informacijos rautų tarp valstybinarių ir jos turėtų geresnę darybinę poziciją su trečiosiomis šalimis darantis, pavyzdžiui, su Rusija. Daugiausia e, tai būtų ta šalis, dėl kurio, kur, kurios rūpimo mums informacija. O kaštai valstybės narėms būtų tai, kad valstybės narės nebūtų tokios nepriklausomos viena nuo kitos besidarėdamos. Tai man atrodo, kad e, geriau turėti tokį teisės aktą, nes, kai kalbam apie komercinį konfidencialumą, tai jam teisės aktas poveikio neturėtų. Yra čia aišku straipsnių, dėl kurių aš pateiksiu pasiūlymų, kaip jos pagerinti, tačiau apskritai bendra komisijos pasiūlymo esmė, kurie atitinka tarybos išvadas, E, reiškia, kad reikėtų jai pritarti, nes mes priartėsime tai prie bendros energijos rinkos ir priartėsime žingsneliu prie to, kad Europa turėtų bendresnį balsą, kalbantis su trečių šalių energijos tiekėjais. Jie jau turi bendrą balsą. Mes turime 27 balsus. Taigi būsime šiek tiek arčiau to, kad galėtume lygiamis e, galimybėmis kalbėti su strateginiais energijos partneriais. Tuo ir baigsiu. Ačiū. Kolegė Glantė. Kolegė Glantė. Ačiū pirmininkė. Nu, turiu kalbėti kito kolegos vardu, eilinį sykį kolega Langenas, kuris yra šešėlis pranešėjas, dėl šio pranešimo mano, kad šis pasiūlymas yra labai svarbus. Ir transeuropiniai tinklai, bendroji Europos energetikos rinka atspindi bendruosius mūsų, mūsų bendrą interesą pasirašyti bendrus tiekimo susitarimus su energijos išteklių tiekėjais. Čia turima omenyje susitarimas su e, Norvegija, taigi ES turi į išorę laikytis vienodas pozicijos. Penktame straipsnėje reikia numatyti konkretų patikros terminą. Šeštame straipsnėje neaišku, kaip turėtų vykti koordinavimo darbai, čia mums reikia aiškių taisyklių. Todėl yra siūloma e, remtis e, atviroji koordinavimo metodu ir e, svarstyti galimybę derinti savo poziciją su valstybėmis narimis. Ir jeigu jau gavau mikrofoną, tai begėdiškai juo pasinaudosiu dar ir savo pasiūlymą atitinkamą arba pasvarstymą. Pridurdamas buvo minima, kad ši informacija suteikiama tik tai kalbant apie tarp, tarp valstybinės sutartis. E, man e, būtų įdomu sužinoti, kiek, e, kokia procentinė dalis bendrame energijos suvartojime tenka sutartims, kurias pasirašo valstybės ir sutartims, kurias pasirašo privačios įmonės. Kiek aš žinau, mano valstybėje, tai apskaitai valstybėje tokių sutarčių nepasirašinėja. Kolega Žado dabar. Ačiū. Kaip matėte, aš sutinku su pranešėju Karins Ir e, nereikia painioti tikslų ir priemonių. Galiausiaigi komisijos pasiūlymas yra nukreiptas teisinga kryptimi. Tvirtas koordinavimas tarp to, ką daro valstybės narės ir to, kokie yra mūsų e, energetikos rinkos vidaus teisės aktai. Mes e, iš esmės remiame pranešėją ir, kaip žinia, jis remia komisiją. Aš atstovauju Intos komitetui, bet keletą dalykų norėčiau šiek tiek detaliau aptarti. Penktas straipsnis, e, kur kalbama apie kontrolę. Komisijos kontrolė turėtų būti vykdoma automatiškai, o ne e, vadinamojų laisvanoriškų principų. Tai turėtų būti automatiška. Trečias straipsnis, kuriame yra kalbama daugiau apie e, bendrą egzistavimą dėrybų metu. Mes manome, kad Europos komisija turėtų prašyti, reikalauti iš valstybių narių iš naujo dėrėtis dėl susidarimo, kai tik tai iškyla kažkokiu prieštaravimu ar ginčiu su ES tikslais ar e, politika energetikos rytyje. E, Tai pasakė jau ir ponas Karins, tai e, buvo priminta nekarta. Venkime tos painiavos, dėl kurios šiandien iškyla šiokių e, tokių e, dviprasmiškumų ir įtampos diskusijose. Tarptų, kurie siekia tarp vyriausybinio susidarimo ir tų, kurie siekia komercinio susidarimo. Reikėtų įvesti daugiau skaidrumo E, įvairiais klausimais. Tai leistų mums išvengti nereikalingų diskusijų tarp mūsų. E, taip pat buvo išreikšta nuomonė dėl e, galimybės patekti į energetikos infrastruktūrą ir išlygų taikomų šioje srityje. Čia vėlgi trečiųjų šalių patekimas į mūsų infrastruktūrą turėtų būti aiškiau nušviečiamas, tai turi būti skaidresnis dalykas. Tai užtikrintų energetinį skaidrumą, nes, energetinį saugumą, nesgi skaidrumas yra be abejo svarbus. Ir be to tai užtikrintų gerą infrastruktūros naudojimą. Ir paskutinis dalykas. Prie šios diskusijos reikėtų pridurti, uh, E, kad nepamirškime, apie kokį kontekstą kalbame. Lygiai tuo pat metu mes kalbame apie veiksmų planą iki 2050 metų. Kalbame apie klimato tikslus, apie energetikos saugumą ir norėtume, kad ir čia būtų atsižvelgta į mūsų pamastymus e, apie tarp vyriausybinius susitarimus ir infrastruktūrą, kuri yra reikalinga e, tokiomis aplinkybėmis turime suprasti, kad turim galvoti ir apie energijos e, suvartojimo mažinimą. Visi tie tikslai turi būti suderinami ir orientuoti į bendrus ES tikslus. Taigi mes turėtume užtikrinti energijos tiekimo saugumą pirmiausia ir užtikrinti mūsų infrastruktūros testinumą. Todėl aš norėčiau iš mūsų komiteto pusės paprašyti tik sustiprinti Europos komisijos pasiūlymus, kurie yra teisingi. Balčytis. Ačiū, gerimas pirmininkė. E, iš tikrųjų, pirmiausia, noriu padėkoti savo kolegai Karnišui už tą pateiktą dokumentą. Ir e, jis yra labai svarbus ne tik tai todėl, kad užtikrina mūsų energetinės rinkos kūrimą, bet e, galintis nuimti tam tikrus ir politinius spaudimus kai kuriuom valstybėm narėm, derantis dėl dujų, elektros ir naftos importo su trečiosių šalių tiekėjais. Bendrosios ES <clears throat> energetikos rinkos koncepcija e, yra labai nauja, atsiradusi su Lisabono sutartimi ir galbūt asmeniškai komisaro Oteringerio supratus, kad e, vieninga bendra energetinė rinka tik taip gali užtikrinti visos ES pažangą. Ir šita e, vieninga rinka buvo pradėta kurti labai skirtingai. Puikiai žinom, kad yra dabar priimti įvairūs dokumentai, kurie reikalaus didžiulių investicijų dešimtis milijardų eurų, bet tam aiškiai mes suvokime, kad reikalinga tinklų sukūrimas, e, trūkstamų jungčių sukūrimas, bet iš kitos pusės esam nustebę, kad netai paprastai <clears throat> e, mums einasi gyvendinti šitos projektus. Tai pirmiausia, todėl, kad irgi taip pat jaučiasi tam tikras politinis e, įtakojimas, kad šitos jungtis ir tam tikri mūsų praktiniai žingsniai nebūtų ateityje taip greitai įgyvendinti. E, E, turime e, visiškai suprasti, kad šis spaudimas neleidžia sutelkti ir tam tikrų investicijų iš įvairių investuotojų, nes kurie nesijaučia saugus ir iš esmės užvilkinama bendros energetinios rinkos sukūrimas. Šis politinis spaudimas egzistuoja ir kelia nerimą netgi paskutiniu metu, netgi e, atidarant Nord Stream projektą, kai, kurie, kai kurių valstybių narių vadovai aiškiai įsireiškė, kad galbūt reikėtų trečią energetinį paketą peržiūrėti, kad jis būtų labiau suprantamas trečiosiam šalim, o tai reiškia, kad jis turėtų būti susilpnintas. Ir tai iš tikrųjų daro didžiulę, e, tai yra sukelia didžiulį nerimą dėl mūsų bendros ES politikos įgyvendinimo ateityje. E, manau, kad šis sprendimas dėl šito dokumento pateikimo yra labai aiškiai išreikštas ir skaidrus ir orientuotas į mūsų energetinės rinkos e, e, e, apginimą. Ir todėl manau, kad dar viena problema išlieka šitame dokumente, tai yra kainų nustatymo mechanizmo trūkumas. Jeigu jau mes sukūrėme tam tikros informacijos apsikeitimą ir jeigu iš tikrųjų valstybės narės galės pasitelkti Europos komisiją dėrybose su trečiosiam šalim ir jeigu mes norime visiško skaidrumo energetinių produktų santykiuose ir pirkime iš trečiųjų šalių, tai galbūt atėjo laikas pradėti galvoti, sukurti ir kainų nustatymo mechanizmą, nes žinome, kad energetinės e, ištekliai skirtingose valstybės narėse skiriasi labai ženkliai, netgi iki 30 procentų kai kuriuose valstybėse. Ir manau, kad šitą problemą ateityje galbūt būtų galima įspręsti ir per šitą dokumentą. Ačiū labai. O iš tikrųjų tai dokumentas yra labai svarbus ir aš manau, kad jisai neš mum visiems didesnio aiškumo ateityje. Kolegė Vida Kvadras. Kolega Vidal Kvadras. Ačiū pirmininkė. Šis pasiūlymas priimti sprendimą yra lygiai gretus komisijos komunikatui dėl e, saugaus energijos tiekimo ir tarptautinio bendradarbiavimo. Žinoma, tai yra platesnės problemos dalis. Kokiu mastu mes norime e, sėdėti tame pačiame laive. Jeigu norime, tai negalime daryti, ko tik norime kiekvienas. Iš finansų krizės matome, kad norime pinigų, bendros politi, pinigų politikos, tačiau mokesčių politika kiekvienos šalies yra skirtinga. Tas pats čia. Norime bendros integruotos energetikos rinkos, tačiau tuo pat metu kiekvienas e, nori suvereniteto, užtikrinant energijos tiekimą, pasirašant tarptautinės sutartis dėl tiekimo ir iš to kyla nemažai problemų. Jeigu prieimi e, vienašalius sprendimus dėl energijos e, tiekimo, tai turi aplinkosauginį ir ekonominį poveikį visiems. Jeigu turi susitarimą su tiekėjų dvišalių pagrindų ir čia yra sąlygų, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai yra neigiamos kitai valstybei nariai, tai, tai aišku prieštarauja ES solidarimo principų ir ar kalbėjimo vienu balsu. Šiame kontekste, manau, pasiūlymas priimti sprendimą, kaip pasakė Palmas Karinšas, yra teisingas. Kitaip sakant, jis nepažeidžia valstybių narių suvereniteto, tačiau numato mechanizmą, kuomet komisija kaip stebėtoja, jeigu ji norėtų, ar būtų paprašyta valstybės narės, galėtų dalyvauti darybose kaip stebėtoja, o po to komisija pateiktų savo nuomonę, nuomonę apie sustarimą, kiek jis atitinka bendrijos teisę prieš pasirašant tokį sustarimą. Tai jokių būdų neužkirstų kelio valstybei nariai pasirašyti tokį sustarimą, tačiau bent jau būtų na, nustatytas įdėktas tam tikras prevencinis filtras, siekiant išvengti to, kad toks sustarimas pažeis kitų valstybių narių interesus ar pažeis bendrijos teisę. Taigi aš pritariu ponui Karinšui šią prasme Ir šis e, pasiūlymas yra teisingas žingsnis. Dėl konfidencialumo klausimo, tai manau, kad yra pakankamai garantijų šiame pasiūlyme, kad e, niekam nekiltų nerimo. Ačiū toliau, pane Kolarska Bobinska. Labai ačiū. Aš pritariu labai smarkiai šiam dokumentui. Labai svarbu, kad mes visi esame vienodai įsitikinę dėl to. Tiesiog vieną dalyką noriu pasakyti. Aš bijau, kad jeigu valstybės narės susilpnins e, šį dokumentą taryboje, nes ne, niekas nemėgsta dalytis informaciją, niekas nenori būti kontroliuojamas. Tuomet tai reiškia, mes turime tikrai remti komisiją, kad taip neatsitiktų. Antra, kadangi niekas nenori dalytis informaciją, nes kai turi informaciją, turi e, e, galios. Manau, kad labai greitai gali kai kurie tarpvyriausybiniai susitarimai sužlugti. Nes greitai jie bus pavadinti komerciniais e, susitarimais. Nord Stream yra ne tarpvyriausybinis, o komercinis susitarimas. Taigi, kelias bus nekritikuoti, o apeiti šį klausimą ir galvojant apie tai, kaip būtų galima to išvengti. Ar iš vis galima tai padaryti? Ką galima būtų įrašyti į pranešimą, kad tokios praktikos būtų galima išvengti? Na ir aišku, klausimas yra, kaip apibrėžiamas tarp vyriausybinis susitarimas. Koks dokumentas būtų tokiu vertinama, tai tokiu laikomas ir kokiamis sąlygomis tokį dokumentą laikyti būtų galima tarp vyriausybinių susitarimų. Neleisite, mėly kolegos, turime Europos ekonomikos ir socialinio komiteto atstovą, kuris yra mūsų svečias, galbūt galėtume jam trumpai suteikti žodį. Jeigu norite, galite pasisakyti kelias minutės. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad suteikėte galimybę kalbėti. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas rengė savo nuomonę šio klausimu, tikimės, kad ji bus patvirtinta sausio viduryje plenarinėje sesijoje. E, mūsų darbo grupė e, jau turėjo pirmąjį posėdį, pranešėjas pristatė, pristatė E, mūsų komiteto sekcijoje, tai yra komiteto atitikmo e, savo pranešimo projektą. Ir e, tai, ką aš šiandien sakysiu, turėtų būti laikoma mano asmeninė nuomonė, kuri yra grindžiama ankstesnėmis diskusijomis ir nuomonėmis, tačiau ši nuomonė dar nėra patvirtinta, noriu tą pabrėžti. Mes plankiai vertiname teikiamą pasiūlymą, kuris labai atitinka ketvirtąjį ir 194 starties <clears throat> dėl ES veikimo straipsnį e, ir e, bendrą energetikos rinką. Taip pat mes matome, kad e, esame nustebę, kad į šį pasiūlymą neįtraukiamos visos esamos dvišalės sutartis. konfidencialumo klausimas, manau, yra pakankamai svarbus, nors e, buvo bandoma teikti, kad taip nėra, nes priešingų atveju turėtume tokį susitarimą. Kaip minėjo pranešėjas, mes manome ir e, kad ES reikia vieningos nuomonės šiuo klausimu. Labai palankiai vertiname penktąjį straipsnį ir jo papildymą dėl suderinamumo, tačiau mm, Galbūt e, tas dabartinis tylėjimas reiškia tam tikrą nuolaidą, o mes siekiame, kad būtų įdėkta tam tikra iš ankstinio įspėjimo sistema, jeigu būtų matomos tam tikros problemos. Taip pat mes <clears throat> laikomės nuomonės, kad nebūtų čia įtraukiami privatus susitarimai, ir apgailestaujam, nes tai būtų kiksminga vartotojai. Ir e, e, taip pat apgailestaujama, kad nėra atliktas poveikio įvertinimas, nes e, taip valstybėms narėms galėtų būti prim, primetami tam tikri sprendimai. Sutartis turėtų būti įvertinama po dviejų metų, o ne po keturių, kaip yra siūloma. Manau, kad pirmiausių metų galėsime sutikti pristatyti Jums savo baigtinę nuomonę. Ponas Zileris, komisijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai už jos pasiūlymą, tai, e, už komentarus ir dėl komisijos pasiūlymo, pasiūlymus tą tekstą pagerinti. Dabartinėme etape galbūt vienas pastebėjimas. Mes siekiame panaikinti skirtumus tarp valstybių narių ir e, nustatyti patikimą sistemą, kuri įpareigotų valstybės narės keistis informaciją, ne tik, e, pažiūrėjau, matant automatiškai e, prievalės skelbti sutarčių turinį ir tai padidinti skaidrumą automatiškai santykiuose tarp valstybių narių ir užtikrinti antra vertus, kad tie susitarimai atitiktų energetikos sektoriuje galiojančius teisės aktus, e, kurių e, priimama vis daugiau ir jie automatiškai yra susiję arba tampa susiję su dvišalėmis valstybių narių sutartimis su trečiosiomis valstybėmis. Taigi, kalbant apie sudarinamumą su bendrijos teisės aktais, e, tai nekalbama apie kainą ir apie uh, perkamų dujų e, apimtis ir mes čia nebandome kištis į uh, atskirų įmonių uh, teisės dėrėtis dėl kainos ir dėl perkamų kiekio. Mes čia kalbame tik tai apie bendrasias nuostatas, kurios turėtų atitikti ES bendrosios rinkos taisyklės. Tai į tą aš norėjau atkreipti dėmesį, kad apie kainą ir apie perkamą kiekį mes nekalbam. Pirmininkas dar norėčiau pabaigai suteikti žodį pana Karinčiui, jis neprivalo kalbėti, tačiau turi tokią teisę. Miti, um, uh, are... Atrodo, kad čia, kaip buvo sakoma, visi esame panašiame laive. Komentaras poniai Kolarskai Bominskai dėl sustarimų, kurie, kaip Nord Stream, kurie iš tarp vyriausybinės ryties perina į komercinę. Tai svarbu, tačiau jeigu paklausime apie tai, kad, ką sakė komisijos atstovas, kad šis mechanizmas yra skirtas tam, kad būtų nustatyta, ar sutarimai atitinka ES teisę ar ne. Ir jeigu yra projektų, kuomet e, valstybės norėtų e, versti bendrovės sudaryti komercinius sutarimus, norėdamos to išvengti, tai aišku, tai tuo niekas nebūtų suinteresuotas, nes e, tuomet tai padidina pavojų dėl pažeidimo procedūros ir kaštų bendrovė. Ir galų gale klausimas yra apie tai, ar susitarimai atitinka ar netinka Europos teisę. Jeigu galvosime apie šį aspektą, tai tuomet galbūt tokio didelio pavojaus nėra. Dėl to, ką sakė komisijos atstovas, paskaičius jūsų pasiūlymą, tai matoma, kad čia kalbama tik apie teisinius tarp vyriausybinių sustarimų aspektus. Tačiau žinome, kad pavyzdžiui Lenkijoje yra geras pavyzdys, kaip e, Lenkija džiaugiasi, kai taryba dalyvauja darybose dėl Jamal vamzdyno e, ir tai padėjo Lenkijos vyriausybei. Taigi vyriausybės kartais patenkintos ir nori, kad komisija padėtų joms. E, tos vyriausybės, kurioms, kurios bijosi, kad komisija ateis ir kišis, tai reikia turėti galvoje, kad čia kalbama apie teisinius aspektus ir svarbu, kad e, būtų paisoma ES teisės. Tiems, kurie nori, kad komisija dalyvauti, tai e, ten ir dalyvaus, o toms, kurios nenori, tai mes turime jas priversti sutikti su tuo ir galų galę mes pajudėsime E, kurdami bendro balsą ir bendrą rinką. Tai dar nebus galutinis rezultatas e, toksai, bet e, tai yra žingsnis teisinga linkme. Labai ačiū, baigiam svarstyti šį darbo atvarkės punktą. Aš taip pat esu jau visiškai be jėgų. Ir kitas mūsų posėdis vyks rūpjūčio 19.20. Esu tik kviečiami jame dalyvauti.